Yeah. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, guten Morgen. Wir fahren mit unserer Ausschusssitzung. Labas rytas, ponios ir ponai. Tęsame mūsų komiteto posėdį ir pagal darbo tvarkę mūsų laukia septintas darbo tvarkės punktas. Klausimų valanda dėl ryčių gyvendinimo. šis teisės aktas yra labai šiuo metu yra įgyvendinamas, tai yra didžiulis teisės paketas. Ir kolegos turės galimybę dabar užduoti klausimus Europos komisijos atstovams apie ryč reglamento įgyvendinimą. Norėčiau pasveikinti poną Ryts Ciurich. ES įmonių direktorato generalinis direktorius. Taip pat po, su jumis yra atvykęs ponas Gus Pasat, atsakingas už vandenį, e, cheminės medžiagas bei biotehnologijas. Taip, jūs taip pat džiugu čia matyti. Visus klausimus, kurių sulaukėme, suskirstėme į tris grupės. Pirmoji grupė - registravimas, agentūra bei mokesčiai Antra grupė klausimų. Kandidatų sąrašas 14, pri, 14 ir 13 priedai. Nežinau, ar naujokams mūsų komitete tai daug sako, bet norėčiau pristatyti trečiąją klausimų grupę. Pranešimai apie e, baudas, ryč bei to reglamento santykis su, medžio, su, kito, su kitais reglamentais bei nano dalelės. Siūlyčiau generaliniam direktoriui Ciurichui e, padaryti nedidelį pristatymą ir paskui imsimės pirmosios klausimų grupės. Ačiū pirmininkė. Taip pat noriu padėkoti už man sutiktą galimybę uh, pristatyti, kaip mums sekasi gyvendinti cheminių medžiagų reglamentą REACH. Norėčiau visų pirma pasakyti, kad į daugelį šių klausimų komisija viena negali atsakyti, nes jie ne visiškai priskirtini mano mūsų kompetencijai. Ryč yra didžiulis, didžiulė sistema, ji reikalauja įvairių veikėjų bendradarbiavimo ir komisija yra tik tai vienas iš tų veikėjų. mūsų generalinis direktorius, aplinkos e, direktorato vadovas šiuo metu yra Bankoke, jis negalėjo atvykti į šį posėdį. Ten jis ruošiasi Kopenhagoje vyks, vyksenčioje klimato kaitos konferencijai. Ir e, tikriausiai, na, jis labiau reikalingas Bankoke negu čia. Taip pat norėčiau pasiūlyti kad atsakant į klausimus, kurių sulaukėme raštu, norėčiau kai kurios klausimus aptarti išsamei, kad jei iš jūsų, kurie dar nedirbote parlamente, kai ryč buvo patvirtintas, gautumėte šiek tiek informacijos ir apie reglamentą. Taigi norėčiau trumpai pristatyti, kaip komisijai sekasi gyvendinti ryšį reglamentą ir paskui aptarsiu klausimus pagal gru, jūsų suskirsitas grupės. Mes turime laiko, sako pirmininkas, taigi gali prašyčiau pristatyti padėtį ir paskutinius pokyčius, paskutinės naujienas. Aš kalbėsiu. Geriau anglų kalbą sako kalbėtojas. Taigi, norėčiau pasakyti, kad tai yra vienas iš e, ambicingiausių teisės aktų, e, kuris buvo patvirtintas pirmininkui Baroso pradėjus dirbti komisijos pirmininku. Ir tokiu būdu Europa, Europos Sąjunga tampa e, lyderę cheminių medžiagų kontrolės ir priežiūros srityje. Šiuo reglamentu siekime užtikrinti aplinkos apsaugą, skatinami alternatyvus e, cheminių medžiagų e, bandym, tikrinimo ir bandymo metodai, tai taip pat skatinama chemijos pramonės konkurencija. Parlamentas suvaidino labai svarbu vaidmenį, užtikrindamas, kad šiuo teisės aktu būtų užtikrinta pusiausvyrą tarp viena vertus visuomenės sveikatos, žmogus sveikatos ir aplinkos apsaugos, bei kita vertus konkurencingumo ir in, inovacijų. Ir kuomet jūsų pranešėjas ponas Sarkoni m, mm, parašė knygą apie ryč įgyvendinimą, jis tą knygą skliusteisė pavadino ataskaitą apie e, politinį užmojį. Taigi galite, galime dabar kalbėti apie tai, kaip visą tai atrodo praktikoje. Kaip jau sakiau, komisija yra tik tai vienas iš veikėjų ar veiksnių atsakingų už ryč praktinį gyvendinimą. Svarbiausias e, veikėjas. E, Mm, varomoji jėga yra cheminių medžiagų agentūra, kuri dabar jau veikia. Ji atsakinga už centralizuotas procedūras. Valstybių narių atsakingos institucijos viena vertus bendradarbiauja su agentūra ir kita vertus užtikrina, tikrina, kontroliuoja įgyvendinimo užtikrinimo procedūras ir valstybės narės atsakingos už tas cheminės medžiagas, kurios gali kelti grėsmę žmonių sveikatai ir aplinkai. Be abejo, svarbu užtikrinti ir pramonės atstovų bendradarbiavimą ir įnašą, jų indėlį, nes jie savo rašo taip pat yra suinteresuoti saugiu cheminių medžiagų naudojimu. Taigi, svarbiausias mums iškilantis iššūkis e, buvo cheminių medžiagų agentūros įkūrimas Helsinkije. Jūs tikriausiai žinote, kad tai buvo labai sudėtinga užduotis, nes mums reikėjo tą užduotį įvykdyti per labai trumpą laiko tarpą. Tai pareikalavo visų e, šiuo klausimu dirbusių žmonių atsidavimo ir pasiražymo ir dirbant tokiu, tokioje aplinkoje mums ir pavyko atidaryti agentūrą. Mm 2008 birželio mėnesį. Ten yra dabar e, apie 360 darbuotojų ir jau artėja pirmasis e, cheminių medžiagų registravimo terminas. O tai reiškia, kad agentūrai teks nepaprastai didelis darbo krūvis ir, ir dar reikės didinti darbuotojų skaičių. Iki 2010 agentūra yra finansuojama iš bendrijos subsidijų, nes tik tai 2010 pabaigoje tikimės įplaukų. Kaip žinote, pirmoji, e, pirmasis terminas baigėsi 2010 birželio mėnesį ir tik tuomet bus apmokėtos pirmosios sąskaitos ir tikimės, kad įplaukos į agentūrą pradės plaukti tik tai 2010 pabaigoje, todėl labai svarbu jūsų komitetui užtikrinti e, su, bendrijos subsidiją šiai agentūrai, kuri dar nėra numatyta. Ir agentūra jau atlaikė pirmąjį išbandymą, nes viet nes net žvelgiant į mūsų paskaičiavimus dėl to, kiek paraiškų bus pateikta e, dėl cheminių medžiagų registravimui, tas skaičius e, praktikoje 20 kartų viršyje mūsų paskaičiavimus ir reikėjo atnaujinti, modernizuoti visas informacijos technologijas agentūroje. Ir su tuo uždaviniu buvo sėkmingai susidorota. Ir dabar matome, kad be, pirmosios, be pirmojo termino 2010 lapkričio mėnesio turime kalbėti apie kitą terminą, datą, kuomet įsigalios kitas svarbus teisės aktas dėl cheminių medžiagų klasifikavimo, žymėjimo etiketėmis ir pakavimo. Šie reikalavimai pradės galioti nuo 2011 ir tai taip pat uh, reiškia, kad agentūrai teks apdorti nepaprastai daug paraiškų dėl medžiagų registravimo. Informacijos technologijos, kompiuterinė įranga, gairių parengimas, ypač mažoms ir vidutinėms įmonėms, tai buvo labai daug, labai sudėtingos užduotis tekusios agentūrai. Uh, praėjo be, m, trys metai nuo reglamento prieimimo. Ir galima daryti išvadą, kad e, visų tikslų sėkmingai pasiekta. REACH informacinės technologijos jau funkcionuoja, veikia, teikiamos visos paslaugos ir pramonės atstovai naudojasi tą parengtą programinę įrangą. Jie naudojasi įmonės gaminančios tas pačias medžiagas ir naudojantis ta, tomis technologijomis keičiama informacija apie jas. Taip pat rengiami e, duomenų lapai visomis bendrijos kalbomis apie medžiagas. Komisija peržiūrėjo nemažai ryšio reglamento priedų pateikė daugiau informacijos apie medžiagas, kurioms, kurių neprivalu, regis, atsiprašau, kurių neprivalu registruoti, jos yra išvardintos prieduose. Taip pat peržiūrėjo kriterijus taikomus įvairioms medžiagoms, tokioms kaip e, biologiškai besikaupiančioms, besikaupiančios. Ir Taip pat toliau stebimas reglamento įgyvendinimas. Kalbant apie leidimų išdavimo procedūrą, tai pirmieji žingsniai čia jau žengti, buvo paskaltas pirmasis e, sąrašas 2008 lakryčio mėnesį, taip pat numatyt, paskaltas prioritetinių medžiagų sąrašas. Tačiau kalbėdami apie visą tai neturime pamiršti, kad didžiausias keliamas iššūkis yra iššūkis ne agentūrai ar komisijai, bet pramoniai. Pramonės atstovams numatyta prievolė pasidalinti informaciją apie tūkstančius cheminių medžiagų, keistis informaciją apie jas, vengti nereikalingų bandymų su gyvūnais bei dalintis e, papildomų bandymų kaštais, jeigu tokie bandymai yra reikalingi. Uh, taip pat turi, pramonės atstovai taip pat turi įvertinti kaštus ir teikti informaciją apie registravimą. Turime kalbėti ne tik apie finansinę naštą, bet ir apie organizacinius uh, uždavinius. Atrodo, kad e, šios pramonės asociacijos sėkmingai bendradarbiauja su agentūra ir su komisija siekdamos įgyvendinti e, visus tikslus. Mes taip pat siekėme dalyvauti globalioje jungtinių tautų sistemoje dėl cheminių medžiagų, pa, e, cheminės medžiagoms pakavimų, jų pakavimų keliamų reikalavimų. Taip pat dėl saugaus darbo su cheminėmis medžiagomis. Kai kurie mūsų prekybiniai partneriai e, baiminosi dėl to, kaip, kokį poveikį ryč turės tarptautiniu mastu. Kai kurie mūsų partneriai sureagavo pozityviai ir įvertino tai kaip galimybę suderinti savo reikalavimus su ryč reikalavimais ir naudojasi šiuo reglamentu kaip pavyzdiniu, e, kurdami tarptautinę jungtinių tautų cheminių medžiaga, medžiagų sistemą. Taip pat, e, pavyzdžiui, jungtinėse valstijose rengiami chemijos pramonės reformos principai ir manoma, kad ryč procesas galėtų būti pavyzdžių ir jiems. Sakyčiau, kad šis reglamentas visame pasaulyje e, parodė pavyzdį ir manau, kad Mm, šitiem, šiuo klausimu šioje srityje bus daug dirbama ir ateityje. Mums, mūsų dar laukia nemažai uždavinių ir iššūkių, tačiau esame įsitikinę, kad dirbdami kartu mes juos įveiksime, kaip kad darėme iki šiol. Ačiū Jums už galimybę pristatyti šį reglamentą ir dabar mano kolega pabandys atsakyti į klausimus E, pagal jūsų pasiūlytas klausimų grupės. Ačiū ponui Ciurichui. Aš šiaip jau, kuris nesu įsigilinęs į procedūrą, man tikrai buvo labai įdomu išgirsti. Dabar taip, faktiškai atsakė į mano e, abejonės klausimus. Uh, E, pirmininkas sako, mes truputėlį gal kantrybės, mes prieisim prie konkrečių šiaip jau klausimų ir atsakymų, mes juos aptarsim. E, pirmas klausimas iš kolegos Zėberio, pono Prodžio, taip pat kitas klausimas dėl mokesčių, e, tai yra pirmos kategorijos klausimas, galbūt galėtumėt atsakyti. Tad e, tokios tvarkos laikysimės. Klausimo autorius turi galimybę dar papildyti savo klausimą, o po to tada jau išgirsim atsakymus. Ačiū, ponė pirmininkė. Dabar informacija dėl registravimo. Jūs jau paminėjot keletą parlamentarų, kurie iškėlė štai tuos klausimus susijusios su registravimu. Tačiau aš norėčiau atsakyti į klausimus dėl iš ankstinio registravimo, tą klausimą, kurį pateikė šio komiteto garbusis pirmininkas, ponas Laininas. Tad nuo šio klausimo ir pradėsiu. tam, kad bendrovės galėtų keistis informaciją ir neleisti nereikalingo bandymų su gyvūnais, e, pagal ryčių reglamentą reikia e, šiaip jau iki 2008 metų e, lapkričio 30 dienos registruoti iš anksto tam tikras medžiagas. Tad komisija, taip pat pramonės susivienimai, ėmėsi kampanijos, per kurią būtų galima skleisti informaciją ir tiesiog skatinti įmonės pateikti medžiagas e, iš ankstiniam registravimui. Tad čia šiuo atveju kalbama e, apie 75 milijonus tokių iki. E, ir, ir 65 tūkstančiai bendrovių pateikė tokius prašymus. E, Ir dėl to atsirado, aišku, susirūpinimas dėl to, kad e, iš tikrųjų padaugės, tas, padaug, padaugės iš ankstinio registravimo atveju iki 2010 metų lapkričio pabaigos. Dabar cheminių medžiagų agentūra, ji iš tikrųjų išanalizavo medžiagą, e, tas e, medžiagas pateiktas iš ankstiniam registravimui ir, ir, ir iš ties įvertino, kokios skaičiaus e, galima tikėtis iki 2010 pabaigos. Tad e, turiu pasakyti, kad tos prognozės iš esmės nelabai skiriasi nuo komisijos pirminių prognozių. E, agentūra tikisi, kad maždaug 9 tūkstančiai tokių medžiagų bus pateikta iš ankstiniam registravimui. Be to mano, kad komisijos skaičiai numatyti maždaug 20 tūkstančių skaičių, jie įtikinami. Tas skaičius e, Eka mano, kad šiaip jau neturėtų būti daugiau negu 75 tūkstančių atvejų ateinantiems metams. Tad iš tikrųjų tai, kad čia esą eka gali užplūsti 2,5 milijono tokių e, registravimo atvejų, iš ankstinio registravimo atvejų tikrai yra nepatei, nepateisinamas. Be to, eka agentūra numato ir tokių ne, e, ypatingų atvejų e, planą. Ir numat, ypač numatyta pagal tą planą dešimt kartų didesni pajėgumai Be to e, planuojamos taip pat ir tokios netidėliotinos skubios priemonės, e, turiu galvoje mm, darbuotojų mokymą, kad e, tie patys darbuotojai, kai labai daug paduo, bus paduota pareiškų, kad jie galėtų nagrinėti ir kitas, kitas bylas. Be to planuojama taip pat darbu, kontra, pagal kontraktą dirbančių darbuotojų prieimimas. Ponai Zeberis ir Prodi pateikė klausimų nemažai dėl pačios registravimo procedūros ir dabar į tai pabandysiu atsakyti. Taip atsakysiu. Registravimas jau vyksta, kaip jūs girdėjot, nors e, e agentūra ir komisija, šiaip jau nors ir buvo tam tikrų trikdžių, vis dėlto labai atidžiai stebi procesą. Turimos informacijos pagrindų, tą informaciją mes gaunam iš bendrovių, tai jos pagrindus galim sakyti, kad bendrovės galės jau užregistruoti savo medžiagas laiku. Registravimo procedūra pagal RIČ reglamentą prasidėjo 2008 birželio 1. Ir dabar jau baigta 120 registravimo bylų. Vadinasi, e, jau išduoti leidimai ir sumokėtos sąskaitos. Na, o šiaip 600 tokių registravimo paraiškų buvo pateikta iš viso. Be abejo, per ateinančius metus reikės gerinti registravimo bylų tuos darbus. Na ir medžiagos e, bus išimtos iš vartosenos pagal tris fazes. E, priklausomai nuo jų savybių, nuo, nuo tai, ar jos gaminamos ar importuojamos ir priklausomai nuo vidinių savybių. Dabar jau pateikiamos pirm, pirmo, pirmasis. E, be to, šiaip jau dalyjamas informacija apie kiekvieną medžiagą pagal CIFS sistemą. SIS, SIFS e, santrumpa tai yra medžiaga apie medžiagos tam tikras savybės. Ta, todėl aš ir vartosiu tą santrauką. Medžiaga e, apie e, informacija apie medžiagą ir informacijos keitimosi forumas. Dabar agentūra, komisija ir pramonės įmonės iš tikrųjų deda pastangos, uh, pastangas, kad bendrovės galėtų tinkamai pasiruošti medžiagų registravimui. Agentūra ir komisija jau nemažai surengė seminarų, konferencijų. Per juos buvo keistasi geriausia praktika ir kartu numatyta gera galimybė suinteresuotom šalims teikti klausimus. Buvo klausimas, dėl to, kiek laiko paprastai užtrunka registravimas iki pat galo. Tai maždaug trunka vienerius metus. Suprantama, tai priklauso ir nuo medžiagos, jos kiekio, nuo jos paskirties. Tačiau per tuos metus surenkama informacija, visi, visi, apima visus reikiamus bandymus ir tiesiog viso to klausimo parengimas. Dabar š, daugiau laiko gali užtrukti tokioms medžiagoms, kurių gaminama dideliais e, pavydalais, taip pat tokioms medžiagoms, kurios, e, kurios patenka į reglamento 90 priedus. Tačiau šiaip jau e, tas registrantas paprastai būna numatęs ir bandymo, bandymus. O šiaip jau įprastinė ta registra, registravimas įprastinis, kai nereikia bandymų, užtrunka, gali užtrukti tiesiog dienas iki mėnesio. Tačiau reikia pripažinti, kad be abejo administracinį darbą dar galima gerinti nes ypač kai kalbama apie tokius jungtinius paraiškų padavim, pateikimus, turiu, tada galima, aišku, dalytis šiaip jau iš, išlaidomis susijusiomis su informacijos rinkimo, ta informacija ir kiti dalykai būtų tada tada jau būtų renkami, renkame bendrai. Dabar pono Prodžio klausimai dėl uh, registravimo laiko e, datų ir dėl bendrovių laikymosi, dėl to, kai bendrovės laikosi šitų datų. Komisija dėl datų nenumato jokių pakeitimų, kadangi numatė tikrai reglamento e, poveikį. Ir tos bendrovės, kurios nori tęsti savo veiklą, jos tiesiog turi laikytis reglamento nuostatų ir registruoti medžiagas laiku. Komisija iš tikrųjų įvertino ryč reglamento poveikį finansinę prasme. E, suprantama, visi, visos išlaidos susijusios su bylos parengimu, e, iš tikrųjų visos išlaidos teks tiems, kurie rengia dokumentus. Na, o dabar, kai registruojamos naujos medžiagos ar dar jau jos pradėtos registruotos ir registruoti nuo 2008 metų birželio pirmos dienos, o dėl jau egzistuojančių medžiagų, tai jų registravimo laikas priklauso nuo jų kiekio, e, nu, nuo jų paskirties, ar jos gaminamos ar importuojamos ir kitų dalykų. E, Tad iš tikrųjų įmonės turi pakankamai laiko pasiruošti registruoti. Tačiau, kai medžiagos gaminamos dideliais kiekiais, tai medžiagos turi būti užregistruotos iki 2010 metų lapkričio 30-osios. Tai noriu pabrėžti, kad apie jas jau bus tikrai surinkta daug medžiagos. Uh, Tad e, nemanyčiau, kad e, tikrai registravimo laikas užtruktų ilgiau, bet kokiu atveju, negu tas laikas, kurį numatė komisija e, savo pirm, poveikio analizėje. Iš tų dviejų su pusė milijono paraiškų tikrai šiaip jau dauguma jų medžiagų bus užregistruota ir dabar medžiagos pateiktos iš ankstiniam registravimui, tai iš tikrųjų bus tokie tūkstančiai atvejų. Jau iš anksto užregistruota dabartinės, dabar jau galiu egzistuojančios medžiagos ir kartu dabar pramonės atstovai kurie save įvardijo kaip tokiais pagrindiniais pagrindiniais registrantais Jie tiesiog vienyje jėgas ir, ir tiesiog e, pateikia bendras paraiškas už, už tas pačias medžiagas ke, kelių bendrovių vardu. Ir tokių bendrovių yra 10 procentų jau. Tad agentūra, komisija, taip pat pramonės įmonės iš tikrųjų deda pastangas, kad padėtų bendrovėms e, įveikti sunkus. Kaip jau sakiau, agentūra su komisija surengė nemažai uh, nemažai, nemažai renginių, kad tikrai sudarytų geresnę sąlygą šiam procesui. Na, o dabar dėl gairių. Tai turiu pasakyti, kad agentūra ir komisija jau pateikė nemažai gairių bendrovėms dar pačioje reglamento įsigaliojimo pradžioje. Ir tos komisijos parengtos gairės darbo e, įrankiai tikrai padėjo įmonėms geriau renkti, tai yra byla susijusia su medžiagų registravimu. Uh, ir konkrečiai gairis ir įrankiai. Tai ECA jau numato e, lapkritį paviešinti techninės informacijos įsamumo vadinamasias gairės. O dabar dėl gairių susijusių su REACH penktuoju priedų jau, jau, jau yra paskeltos, jau prieš kelis mėnesius ir dabar dar pasirodys papildomai, papil, papildymai po e, netrukus. Dabar žodį suteiksiu kolegai. Dėkoju. Išklausę e, jūsų ir pono Sėberio, taip pat e, klausimų dėl finansavimo. Uh, bei agentūros steigimo. Aš į tuos klausimus mielai atsakysiu ir pirmiausia trumpai papasakosiu apie tai, kaip buvo steigiama agentūra. Ir galbūt idealiausia būtų kalbėti su ponu Dansetu, kuris yra agentūros direktorius. Jisai matyt galėtų pateikti detalesnės informacijos apie tai, kaip agentūra vykdo savo veiklą, kaip ji buvo steigiama, tačiau aš vis tiek esu pasirengęs iš savo patirties kaip valdybos narys papasakoti apie agentūros steigimo klausimus. Ir esu asmo atsakingas už agentūros darbą komisijoje, kalbant apie informacijos teikimą apie finansinius ir techninius agentūros darbo aspektus, taip pat apie agentūros finansavimą. Jeigu norite tolesnės, gauti tolesnės informacijos, aš galiu atkreipti jūsų dėmesį į agentūros veiklos ataskaitą. Toje ataskaitoje yra pateikiama detali informacija. Na ir kaip matote, agentūra buvo įsteigta tam, kad moksliniai ir techniniai patarimai, išvados būtų teikiamos kvalifikuotai e, kalbant apie cheminės medžiagas. Taigi agentūra nėra vien tik tai kažkoks tai mechanizmas, tai yra komitetų rinkinys, komitetų įvairių komitetų sambūris, kurie buvo įsteigti tam, kad teiktų techninę informaciją. Na ir aš galiu šiandieną pristatyti, apie, pristatyti dabartinę veiklą, E, rizikos ekonominė socialinė analizė yra atliekama ir na, tai yra tas komitetas, kuris leidžia agentūrai parengti ekspertų išvadas komisijai, e, kalbant apie cheminių medžiagų autorizavimą, registravimą ir naudojimo apribojimą. Komitetas e, šioje agentūroje turi vykdyti koordinavimo darbą, kai yra kalbama apie gyvendinimą. Taip pat yra ir, kaip minėjau, forumas, kuris yra kaip ir tam tikras e, valstybių narių atitinkamų institucijų forumas, tinklas tam, kad tos institucijos tarpusavėje bendradarbiautų įgyvendinant reikalavimus rizikos vertinimo ir socialinės ekonominės analizės komiteto e, nariai yra ekspertai, kurie yra skiriami valdybos, agentūros valdybos. Skirimas vyksta atsižvelgiant į valstybių narių siūlymus. Paskirti ekspertai yra laikomi nepriklausomais ekspertais ir jie tikrai neatstovauja valstybėms narėms. Tiesiog jie yra skiriami siūlant valstybėms narėms jų kandidatūras. Na ir jie yra išrenkami arba paskiriami eiti tas pareigas. Dar vienas labiau mokslinį darbą atliekantis komitetas, organas yra taip vadinamasis forumas. Forumas iš principo buvo įsteigtas tam, kad geriausia valdymo patirtis, geriausios gairės būtų parengtos, kalbant apie įgyvendimo projektus ir strategijas. Taigi visos trys, visi tie trys komitetai, plus mano minėtas e, agentūros forumas nuo 2008 metų pradžios, surengė savo steigiamuosius posėdžius ir rizikos vertinimo komitetas jau yra posėdžiavęs septynis kartus. Socialinės ekonominės analizės e, komitetas keturis kartus, o valstybių narių ekspertų forumas aštuonis kartus. E, šalia to dar vyksta bendradarbiavimas tarptų komitetų ir forumo. Tai reiškia, kad e, yra keičiamas informacija, yra bendraujama. Taip pat e, mes bandome kartu su agentūra užtikrinti kuo galima geresnį skaidrumą, kuo galima sklandesnį keitimas informaciją. Dėl to ir buvo nuspręsta, kad visi dokumentai, kurie yra rengiami komitetuose, e, būtų publikuojami, viešai paskelbiami ir patalpinami agentūros tinklapyje, tam, kad visuomenė galėtų su tais dokumentais susipažinti. Taip pat įvairiems suinteresuotiems asmenims taip pat yra įmanoma įsitraukti į procesą ir taip pat teikti savo pozicijas, pristatyti savo nuomonės. Forumas e, taipogi yra nusprendęs kartą per metus, bent jau kartą per metus, pasikviesti visus suinteresuotus asmenis į forumo posėdį, forumo veiklą. E, taigi, pirmininkė, aš tiesiog bandžiau papasakoti, kaip buvo steigiama agentūra, e, kokia yra jos sandara, o dabar perėsiu prie finansavimo klausimo. Na, iš principo yra taikomi trys metodai. Arba kitaip e, sakant, trys finansavimo šaltiniai agentūrai taikomi. Pirmiausia yra bendrijos subsidija, kurią yra gavusi agentūra. Antras finansavimo šaltinis yra bendru, iš bendrovių renkami mokesčiai registravimo mokesčiai ir taip pat savanoriškos įmokos, kurios yra gaunamos iš valstybių narių. Einamuoju momentu agentūra, bendrai kalbant, labiausiai priklauso nuo bendrijos subsidijos. Tačiau 2010 m. pabaigoje jau matysime vis daugiau e, gaunamų įplaukų iš tų bendrovių mokamų registravimo mokesčių. O 2011 metais tas registravimo e, etapas dar labiau suaktyvės, na ir po to perėsime prie to laikotarpio, kai jau e, agentūra galės dirbti be bendrijos subsidijos. Na ir kalbant apie šio parlamento e, kadenciją, matyt, komite, mūsų na, komisijos e, atstovai turės dar sugrįžti ir pateikti paraišką dėl at, subsidijos atnaujinimo, nes įplaukos iš tų mokesčių sudaro kol kas tik tai nedidelę biudžeto dalį einamojų momentų. Ir dėl šios priežasties visuomet mums matyt dar prireiks bendrijos finansavimo, bendrijos subsidijos. Ir aš norėčiau pasinaudoti šią progą ir padėkoti visiems, kurie na, šiame komitete mums išreiškė paramą kai buvo primamas sprendimas dėl bendrijos subsidijos iki 2010 metų pabaigos, Na, o jūsų klausimas dėl ilgalaikės perspektyvos. Na, nėra kol kas įmanoma, kad mokesčiai iš registravimo mokesčiai visiškai finansuotų mūsų agentūros biudžetą, bent jau įnamuoju momentu taip nėra. Dėkoju. E, prašyčiau ekspertų kalbėti trumpiau, kad galėtumėme atsakyti visus klausimus. Aš taip pat norėčiau padėkoti visiems. Uh, komisijos atstovams už labai išsamius atsakymus ir aš dar papildomai norėčiau užduoti kelis trumpus klausimus. Na, reglamente daug yra kalbama apie smulkės vidutinės įmonės, kurios gali, turi, turi, privalo turėti lengvą prieigą prie informacijos. O man smulkios vidutinės įmonės skundžiasi, kad dėja informacija yra pateikiama tik tai anglų kalba. Uh, o komisija siūlė ir teigė, kad visomis bendrijos kalbomis bus e, teikiama informacija. Ar Europos komisija ketina kažką daryti šioje, šioje srityje, nes smulkioms sudinėms įmonėms reikia papildomai e, padengti vertimo, mo, vertimo e, išlaidas, jeigu jie nori išsiversti tuos dokumentus. na, dėl ryč direktyvos yra sutaupoma visuomenės veikatos rytyje ir būtent primant ryč tai buvo pagrindinis tikslas. Na ir norėčiau paklausti, ar komisija toliau siekia šio tikslo ir ar įmanoma ryč e, direktyvos e, kontekste e, įvertinti santaupas visuomenės veikatos srityje. Ir ar, tik tai, ar komisija pateikė tokią informaciją, kiek yra e, sutaupama šioje srityje. Dėkoju, trumpai atsakysiu šį klausimą. Pirmiausia, dėl informacijos prieinamumo įvairiomis kalbomis. Turiu pripažinti, kad užtruko procesas, teikiant informaciją visomis kalbomis ir aš suprantu, kad informacija yra pateikiama beveik visomis ES kalbomis, tačiau šiek tiek yra perdėm didelis darbo krūvis Ir aišku, tos procesus matyti reikės paspartinti. Informacija yra pateikiama, yra perdodama vertimų tarnybai ir po to tie vertimai turi sugrįžti, tuomet jie turi būti redaguojami e, prieš pateikiant e, tą informaciją bendrovėms. Nes e, pagrindinis principas yra išvengti bet kokių vertimo problemų klaidų, nes dėl tokių klaidų gali būti pateikiama netiksli informacija verslininkams. Taigi dėl šios priežasties mes turime tikrai daug investuoti, pasirūpindami, kad na, tų klaidų būtų išvengta. Dėl to, aišku, vertimo procesas užtrunka. Ir taip pat pripažįstame, kad agentūra, kalbant apie ne, iš anksnio registravimo atvejus, susidūrė su dideliu darbo krūviu ir mes turėjome šiek tiek pakoreguoti savo personalo politiką tam, kad galėtumėme susidoroti, susitvarkyti su mums tenkančiu darbo krūviu. Bet bandome iš tiesų na, kažkaip paspartinti procesus ir susitvarkyti su tais darbais. Pone Weisgerber. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, norėčiau atsiprašyti, kad neiš karto atvykau į posėdį, buvau vidaus rinkos komitete. Uh, bet mane informavo apie tai, ką jūs svarstėte jau. Ir jūs minėjote, kad yra daugybė iš ankstinių paraiškų dėl registravimo ir kad 20 kartų mm, jų skaičius viršijo jūsų prognozes. Ir jūs minėjote, kad jums teko perskirstyti darbus darbuotojams ir priimti daugiau darbuotojų agentūrą. Ar jums pavyks susidoroti su tekančiu krūviu su esamomis pajėgomis, ar gal jums bandysite lankščiau skirti terminus, nes atsižvelgianti tai, kiek bylų, kiek atvejų reikia peržiūrėti, jums gali pritrūkti laiko. Jeigu jums pavyks suregistruoti 40 procentų cheminių medžiagų, atsižvelgianti tą didžiulį paraiškų kiekį, ar jums pavyks E, laikytis terminų, ar jūs rengėtės būti lankstesni mažų ir vidutinių įmonių atžvilgių. Aš girdėjau tokią informaciją ir ar tikrai jūs prašote daugiau laiko? Ačiū. Trumpai atsakysiu. Mes negalime pakeisti terminų, nes jie yra išdėstyti reglamente. Vėliau pereisiu prie kitos klausimų grupės, kur apie tai kalbėsiu. Mes nenorime kad pasikartotų tą patį situaciją ir kad vėl sulauktume paraiškų antplūdžio. Mes nemanome, kad taip dar bus, bet mano kolega geriau atsakys į šios klausimus ir pristatys, ką mes prognozuojame, bet kaip sakiau, visi terminai yra numatyti reglamente. Dėl e, besikaupiančių ir toksiškų medžiagų 13 priedas. Klausimą, klausimus uždavė ponė Vestlund, ponė Lepaž ir kiti kolegos. Reiktų kalbėti, e, reiktų pasakyti trumpiau, nes kitaip nespėsime, sako pirmininkas. Turiu klausimą dėl sveikatos apsaugos ekspertų. Neseniai pasirodė studija ir dabar žinome, kokia yra situacija sveikatos apsaugos rytyje ir parengsime antrą studiją, parengsime palyginimus ir atsakymas yra taip, mes rengiamės tęsti sveikatos srities tyrimus. Toliau dėl biologiškai besikaupiančių medžiagų ir toksinų. Mes kalbame apie medžiagas, kurios e, biologiškai kaupėsi, yra toksiškos, kai kurios yra labai e, įkyrios ir įstatymų, ir teisės aktų leidėjas nusprendė, kad šias rytis, šias medžiagas reikia peržiūrėti ir kad reikėjo tą, reikėjo tą peržiūrą atlikti iki 2008 galo. Komisija užbaigė šią peržiūrą iki 2008 gruodžio mėnesio ir priejo išvados, kad kai kurios kriterijus reikia pakeisti ir komisija šiuo metu baiginėja pasiūlymą dėl kriterijų, remdamasi tos atliktos pežiūros išvadomis. Savo pasiūlyme mes e, atsižvelgiame į jūsų komiteto indėlį šiuo klausimu bei į kitų suinteresuotų grupių atstovų mintis. Re, surinkome visą įmanomą informaciją apie tas PBT medžiagas. Manome, kad 13 priedo tekstas sudaro galimybės rinkti e, aktualią informaciją apie mano minėtas medžiagas. Mes peržiūrime teisės projekto tekstą, siekdami užtikrinti, kad pateiktume e, galutinai suredaguotą tekstą, kuris bus tvirtinamas pagal komitologijos procedūrą ir kad būtų atsižvelgta į visą sukauptą patirtį šioje srityje. Dabar suteikiu žodį kolegai Zurekui, jums leidus. Turite keletą minučių, bet paskui jau turėsite baigti savo pasisakymą. Mes įtraukėme į kandidatinių medžiagų sąrašą mm, daug abejonių keliančias cheminės medžiagas ir mes norime pasidalinti kai kurią informaciją. Mes suprantame kad tas kandidatinių medžiagų sąrašas e, atspindi pramonės atstovų išdėstytus, išreikštus susirūpinimus. Tačiau mus, mes nepamirštame ir to, kad sistema turi, bu, turi gebėti operuoti, veikti. Ir todėl renkame pasiūlymus iš valstybių narių, iš pramonės atstovų dėl kandidatinių medžiagų sąrašo. Ir čia turime nepamiršti, kad turime nedubliuoti procesų, kurie jau vyksta, kurie jau vyksta rengiant pagal kitus teisės aktus, kurie buvo priimti iki ryčio reglamento patvirtinimo. Ir mums reikia parengti argumentuotą medžiagą. Ir tai yra pagrindinis mūsų principas, kuriuo remiamės bandydami įvertinti tas medžiagas nes rengdami tų medžiagų kandidačių sąrašą mes turime dalintis visą informaciją, kurią turi mm, cheminių medžiagų agentūra. Nuolatos palaikome dialogą su visais mm, suinteresuotais atstovais. Ir taip pat norėčiau pasakyti, kad sulaukėme informacijos iš kai kurių valstybių narių, kurios atlikos tyrimus šioje srityje. Manau, kad jos turi atskleisti sukauptą informaciją, nes mes tikrai suinteresuoti e, tą informaciją ir mes jūs informuosime apie visus konsultacijų rezultatus, kurios vyksta dalyvaujant cheminių medžiagų agentūrai. Ačiū. Ar bus papildomų klausimų? Ponus Šliuteris. Uh, Ačiū. Jūs sakėte, kad peržiūrėdami PBT taikomus kriterijus, jūs atsižvelgsite į nuomonės išreikštas suinteresuotų atstovų bei valstybių narių. Ir atrodo, kad beveik visos valstybės narės išreiškusios nuomonę pageidavo trečiojo varianto. Tai yra, kad jūs įtrauktumėte visą aktualią informaciją apie medžiagą. Jūs juk turėjote parengti pasiūlymą, apie kurį kalbate vasario mėnesį. Jis nepasirodė, jūs sakote, jis bus, o kada jis pasirodys? Iki šių metų pabaigos? Ir kai jūs taip pat sakote, kad atsižvelgėte į nuomonės iš, išdėstas mintis tuo klausimu ir ar iš tikrųjų bus pasirinktas trečiasis variantas, tai yra ar bus įtraukta medžiaga E, apie tas e, patvarias biologiškai besikaupančias medžiagas, kur yra susijusi su jų identifikavimu. Bendrai tų biologiškai besikaupančių medžiagų apibrėžimas, jis remiasi, e, jis paremtas atskirimo vandeniu testu. Parengta, pasirodė keletas studijų, kuriuose teigiama, kad atitinkamai pagal bandymų, rezultatu, bandymų rezultatus tos medžiagos gali kauptis ne visose gyvuosios organizmuose. Ir pavyzdžiui, e, žmogus ir kiti gyvūnai negyvena vandenyje ir tos medžiagos skirtingai kaupiasi atitinkamai. Ar jūs atsižvelgsite, pavyzdžiui, tokį kriterijų ir ar tai atitinka? atitiks trečiąjį variantą, mano minėtą, ir ar iš tikrųjų tas teisės aktas pasirodys, teisės akto pasiūlymas iki metų pabaigos. Ja, bitte. Prašau. These are uh, important uh, and difficult questions, so, Chairman. Suždavėte svarbius ir sudėtingus klausimus. Žymėjimas etiketėmis ir informacija etiketėje. Mes suprantame, kad mes vėluojame šiek tiek. Ačiū, kad priminėte mums apie tai, bet mes to nepamiršome. Ir iš tikrųjų mm, mes e, daug dirbame, norime eiti priekin ir tai yra sudėtinga tema. Mes norime atsižvelgti apim, į visą aktualią informaciją ir, ir tai, apie tai jūsų klausimas ir yra. Mes kalbame apie nepaprastai platų apibrėžimą. Kaip žinote, vyksta diskusijos tuo klausimu. Mes turime pateikti pagristos patikimos informacijos bendrovėms dirbančiams šioje srityje, bet iš principo norime apdoroti visą egzistuojančią informaciją. Norėtumėme kuo greičiau pateikti savo pasiūlymą ir aptarti jį, kai jis pasirodys, kad įsitikintumėm, kad e, parlamentas irgi tam pritarė, kad jam viskas aišku. Well, Antras papildomas klausimas, Atuhasi. Ačiū už atsakymą, bet aš ne, nesu tikra dėl to, dėl, ka, dėl narių užduoto uh, užduotų klausimų apie mm, kandidatinių medžiagų sąrašą. Man atrodo, kad nei viena iš tų klausimų nebuvo atsakyta. Jūs sakote, kad palikote dialogą su suinteresuotais atstovais, tačiau keletas narių, ponė Rys, ponė Veslund ir aš, prašėme darbų tvarkaraščio. Žinome, kad yra daugybė paraiškų dėl Mm, įvairiausių tų mm, toksiškų besikaupiančių medžiagų, kancerogeniškų, e, bet ne visos jos yra oficialiai patvirtintose sąrašuose. Ir problemų iškyla dėl, pavyzdžiui, bandant paaiškinti ryšį reglamentą paprastiems vartotojams tame teisės akte pasakyta, jog vartotojas turi teisę gauti informaciją, kuomet įsigyja rūbus ar bet kokią kitą prekę, jeigu kartais toje tame gaminyje yra medžiagų, kurios yra įtrauktos į pavojingų medžiagų sąrašą. Tačiau kai ta kandidatinio sąrašo medžiaga e, yra gaminė labai nedideliais kiekiais, tai kaip tuomet su vartotojų teisėmis. Mes prašėme komisijos tvarkaraščio terminų dėl to, kada bus parengtas tokių medžiagų sąrašas ir kaip komisija pasidalina darbais, uh, E, su valstybėmis narėmis ir kada jūs rengitės baigti tą sąrašą, tą sąrašą rinkimą, bet jūs tai neatsakėte. Aš galiu atsakyti tik tai komisijos vardu ir aš tikrai negaliu e, numatyti, ką valstybės narės pageidaus ir pateiks. O šiaip iš tikrųjų tai mes remiamės informaciją, kurią turim komisijoje ir informacija gauta iš valstybių narių. Mes jau pras, pradėjom tą darbą sausį kartu su valstybėm narėm surengę seminarą. Ir iš tikrųjų norim šiaip jau dirbti bendrai su valstybėm narėm. Na, o dabar kol per tą seminarą padarėm išvadas, tai pagal išvadas grupė valstybių narių pirmiausia turi nustatyti e, didelį nerimą keliančias medžiagas, nustatyti jų prioritetą ir kartu turėti per ateinančius metus, keliarius metus parengti kandidatų medžiagų sąrašą. Vėlgi atsižvelgdamos į nustatytus prioritetus. Ir dabar e, to darbo rezultatai jau pateikti valstybėms narėms, komisija tai padarė šių metų Liepą, bet to praėjusį mėnesį apie tai buvo aptarta Helsinkėje pačioje agentūroje. Tad dabar valstybės narės nusprendė toliau tęsti darbą Ir čia tai numatyta per ateinantį posėdį aptarti, posėdį, kuriame dalyvaus valstybių narių kompetitingi atstovai. Na, o dabar šiaip jau e, Niderlanduose, Vokietijoje, e, e, Niderlanduose, Austrijoje ir Danijoje vyksta pro, projektai. Mes, aišku, stebim. Uh, ir šiaip jau tikrai kaupiam žinias apie tai, kas pasiekta per tuos projektus. Kol kas dėja aš jums negaliu pateikti konkrečios datos ir konkretaus kandidačių medžiagų, konkretaus skaičiaus, bet tik tai patikinsiu, kad mes iš tikrųjų dėsim pastangas, kad tokių medžiagų, tai yra kuo plačiau būtų įtraukta į kandidačių medžiagų sąrašą. Ir tai padarysime padaryta, kad būtų kuo greičiau. Ačiū. Dar pirmininkas maloniai suteikė penkias sekundės papildyti. Sutinku, kad klausimas sudėtingas, tačiau politika labai paprasta. Turim 11 valstybių narių, plus Norvegija, plus e, cheminių medžiagų agentūra ir jos jau rengia tam tikrą variantą, e, tai yra dėl informacijos e, kaupimo ir tik tai jungtinė karalystė bei pramonės įmonės tam priešinasi. Ar nemanot, kad vis dėlto tą klausimą reikėtų tiesiai šviesiai pateikti ponui Barozo, kadangi didžiulė dauguma valstybių narių, parlamentas, nevyriausybinės organizacijos uh, E, šito pageidauja ir tiesiog reikėtų pasakyti jungtiniai karalystiai, kad jūs praradot šitą kovą. Tikrai padarykit tai, supaprastinkit tuos kriterijus iki šių metų pabaigos, nes mes dar rudenį turim tiek daug nuveikti, bet šito klausimo, nes juk dauguma, šiuo klausimu e, pasisakanti dauguma yra labai aiški. Ačiū, gerai, penkias sekundės kalbėjot. Taip, klausimą pri... tai yra pasižymėjot ir turbūt atsakysit į jį tinkamai. Taip, tai aš tada tą klausimą ir pateiksiu ponui Barozui. Gerai, tada e, aptariam jau būtent antrojo bloko klausimus, kandidatų sąrašą, toliau medžiagų prioritetai, 14 e, priedas, pavojingos medžiagos. Ar norėtumėte atsakyti šiuos klausimus? Taip. Čia mes irgi dabar stengiamės tiesiog numatyti labai aišku apibriežtą teisinį pagrindą ir teisinį atsaką. Ir tokiu būdu mes jau rengiam, stengiamės užbaigti gairių rengimą, tikimės, kad tos gairės jau bus baigtos per ateinančias savaitės ir tokiu būdu tikrai tos gairės ir suteiks teisinį tikrumą ir mes pasistengsim, kad jos būtų paviešintos kuo greičiau. Ar būtų daugiau norinčių pateikti papildomų klausimų? Ne, nematau. Tai tada pereikim prie trečiojo bloko klausimų. Pranešimai ir sankcijos. Tuos klausimus pateikė ponas Fernandas. Prašom, dabar išgirsim atsakymą. Prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Taip atsakysim, valstybės narės atsako už RIČ įgyvendinimą pagal atitinkamą straipsnį valstybės narės privalo pasirūpinti tinkamą e, pavojingų medžiagų kontrolę stebėsino sistema, o pagal 136 straipsnį ji numatoma, kad valstybės narės turi numatyti sankcijas už šio reglamento nuostatų pažeidimą ir imtis reikiamų priemonių. Valstybės narės apie tas priemonės turi pranešti komisijai iki 2008 gruodžio 1 ir po to turėtų pranešti nevėluodamos apie vėlesnes priemonės. Kai kurios valstybės narės dar to nepadarė, nepranešė apie priemonės ar sankcijas baudas komisijai, na, o 2008 gruodį e, komisija ir ėmėsi tirti, analizuoti būtent tas valstybės narės, kurios nesilaikė pranešimo reikalavimų. Tad Tad taip, čia jau yra, tai yra numatytos nuostatos už ryč reglamento pažeidimus. Ir, ponė pirmininkė, antras klausimas, antras atsakymas. Tais atvejais, kai pažeidžiamos pranešimo nuostatos, tai komisija e, šiaip jau vėlgi remdamasi e, tą informaciją iš valstybių narių gauta 2008-2009 metais ir komisija e, išsiuntinėjo priminimo laiškus toms valstybėms narėms, kurios nepateikė pranešimų apie baudas, apie sankcijas, su taip pat e, šiaip jau išaiškindama, kad e, tokiu atveju, jeigu valstybės narės ir toliau nepraneš, tai tada gali komisija imtis uh, vadinamosios oficialios reglamento nuostatų pažeidimo procedūros. Tad tokie laiškai buvo išsiuntinėti šių metų gegužė. Trečias klausimas. Ar e, komisija jau šiaip jau pranešė, e, tai, tai yra tais atvejais, kai kai kurios valstybės narės iki šiol dar nepranešė komisijai apie sankcijas, kokios priemonės, kokiu priemonių numato komisija. Komisija dar numato, kad e, šiaip jau gali, galimos sankcijos pagal kitas nacionalinės nuostatas, kai nustatytos Kai, taip pat atsižvelgiant į tai, kad kai kurioms valstybėms narėms reikia administracinių struktūrų priderinimo, uh, E, ir atsižvelgia taip pat į tai, kad taip pat nacionalinėje teisėkuroje yra tam tikrų vėlavimų valstybėms narėms, priimant reikiamas nuostatas, kad būtų galima laikytis reglamento nuostatų. Pirmininkas. Tad tiek, tad dabar pereikim prie uh, kito papunktėlio, e, kur kalbama apie bandymus su gyvūnais. Tuos klausimus pateikė ponas Zieberis, be visa kita ir kiti. Prašom. Labai ačiū, ponė pirmininkė, pono Zėberio, Eghardo, ponios Lukas klausimai susijęs su bandymais su gyvūnais. Tad dabar tebe vyksta diskusijos su agentūra, diskusijos su pramonės įmonėmis, su kit, kitomis suinteresuotomis šalimis, turim pasakyti, kad tikrai nemanom, kad kad tokių bandymų su gyvūnais būtų daugiau negu kad jau numatyta. O dabar profesorius Hartun paskelbtas straipsnis dėl jo, kokia mūsų nuomonė, tai man, mes galim išsakyti nemažai kritikos, daug, daug, daug, daug teiginių šiaip jau mūsų manimų nepagrįsta ir mes sutinkam su agentūra, kad toje, nauj, tame naujajame tyrime per daug, tai yra šešis kartus šiaip jau išdidinama, išdidinamas e, bandymų su gyvūnais skaičius. Ir dėl to, iš tikrųjų, dėl to bandymų su gyvūnais skaičiaus buvo jau derinamasi, kai buvo deramasi apskritai dėl ryčių reglamento, nes reglamentas yra politinis, po, politinis e, kompromisas į, į, įvertinant e, taip pat poveikį jo žmonių sveikatai, aplinkai ir kartu įvertinant e, testavimų bandymų metodus. Ir vienas dalykų, e, kad e, nemažai medžiagų, kurios daugelį metų buvo gaminamos ir teikiamos į rinką, iš tikrųjų kol kas ne, nedaug informacijos turima apie tai, jog šios medžiagos keltų pavojų žmonių sveikatai ir aplinkai. Tas spragas reikia užpildyti. Svarbu, kad įmonės tikrai nustatytų galima pavojų ir kad imtųsi reikiamų priemonių tam, kad apsaugotų žmonių sveikatą ir aplinką. Komisija visada aiškiai pasisakydavo, kad norint užpildyti informacijos spragas, tai suprantama tam per ateinančius dešimt metų uh, E, padidės bandymų su gyvūnais laboratorijose skaičius, kol bus pasiekta reglamento tikslų. Dėl to buvo sutarta, kai mes dėrėjomės dėl ryč reglamento. Tačiau tam, kad būtų galima sumažinti nereikalingų bandymų su gyvūnais skaičių, ryč reglamente numatoma nemažai galimybių pakoreguoti bandymo E, tam tikrus reikalavimus, antai pasinaudojant dabartiniais tam tikrais e, e, duomenimis ir alternatyviais bandymais. O šiaip jau tokių tiesioginių bandymų su gyvūnais reikia griebtis tik tai kaip kraštutinės priemonės. Šiaip jau informacija apie bandymus su stuburiniais gyvūnais turėtų būti šiaip jau ją dalyjamasi per CF sistemą. Tai numatyta 11 priedė, būtent kuriame e, ir kalbama, kaip tvarkyti informaciją gautą iš alternatyvių bandymų. Tad komisija stengiasi sumažinti bandymų su gyvūnais skaičių ir kartu stengiasi platinti kitokius požiūrius. Tai susijęs su DRC E, taip pat galima paminėti taip pat tam tikrus mokslinius projektus e, ir kitus dalykus e, atliekamų šioje srityje. Ir turiu pasakyti, komisija praėjusiais metais pateikė pasiūlymą, kuriuo siekiama pagerinti pakeitimą, sumažinimą, uh, E, sumažinimą ir tokį lankstumą e, bandymų su gyvūnais siekiant sumažinti gyvūnų kančias. Pone Lukas, papildomas klausimas. You're right. Ačiū labai. Tikiuosi, kad esate teisus teikdamas, kad nebuvo pervertintas poveikis gamtai. Bet vis tiek, kiek pradžioje buvo planuojama naudoti gyvūnų įgyvenant ryčių, irgi tas skaičius buvo gan didelis. Uh, Ir jūs iš principo neatsakėte į mūsų iškeltus klausimus. Pirmiausia, ką jūs ketinate daryti, kad paspartinotumėte alternatyvių bandymų taikymą, toksikogenomikos metodų taikymą. Ir taip pat 2007 m. mokslo akademijos ataskaita dėl kitų testavimo metodų. Irgi ją reiktų atsižvelgti, nes na, kalba pirmiausia yra. Kalba pirmiausia eina apie validavimo procedūrą ir ką komisija daro, kad būtų taikomi alternatyvūs metodai, kai tradiciniai metodai nėra primtini. Ir taip pat klinikiniai vaistų bandymai gali būti panaudoti šalia e, toksikologinių studijų, nes bandymai su gyvūnais yra vis dar e, taikomi kaip kažkoks tai e, auksinis standartas kai tuo tarpu empiriniai duomenys e, surenkami taikant labai griežtas e, taisyklės e, gali būti panaudojami šioje srityje. Taigi galbūt jūs galėtumėte atsakyti tuos papildomus klausimus. Posėdžiu. Uh, Pirmininkė, aš maniau, kad mes atsakėme į klausimus, bet atrodo, kad parlamentarė nepatenkinta mūsų atsakymais. Ir aš tik tai galiu pakartoti tai, ką jau sakiau anksčiau. Žinios buvo surinktos dar prieš ryč įgyvendinimą, dėl to, kiek tų testų padaugės, bet per einamai laikotarpį tų iš tiesų atvejų nepadaugėjo ir galbūt mūsų žinios nėra išsamios ir galbūt mums reikės užpildyti tas žinių spragas. Ir tik tai galiu pasakyti, ponia pirmininkė, kad pagrindinė mūsų veikla ir pagrindinis mūsų principas yra tai, kad mes pritarė tam, ką sako agentūra, reaguodama į atitinkamą straipsnį. Būtent, kad yra kūriamos gan sudėtingos sistemos, kurios nėra primtinos ekspertams. Na, o amerikiečių mąstymas dėl jo galiu pasakyti štai ką. Galiu Jums tiesiog perskaityti, kad ypatingai 11 REACH direktyvos priede tiesioginis alternatyvių metodų pritaikymas tų, kurie yra minimi JAF nacionalinės mokslo akademijos ekspertų. Tie metodai gali būti taikomi, jeigu jie atsako į, į, į klausimą susijusį su e, cheminės medžiagos rizika ir pavojumi. Uh, Taigi mes tikrai atsižvelgėme į tą labai svarbų principą, e, kuris yra įtvirtintas 11 priedė. Tiek galiu tik tai dar pridurti šalia to, ką jau anksčiau sakiau, sakydamas jūsų klausimus. Pirmininkas. Ačiū labai. Periname prie kito punkto. Ryč poveikis aplinkosaugai, aplinkai ir visuomenės veikatai. Ponas Zeberis dar turi klausimą dėl gyvūnų bandymų su gyvūnais. Taip, aš norėčiau tiesiog dar vieną papildomą klausimą iš, iškelti dėl profesoriaus Hartung e, straipsnio e, Nature žurnale. Norėčiau paklausti komisijos, kiek lėšų jie skiria tam, kad būtų propaguojami alternatyvūs bandymo metodai. Galbūt jie galėtų pateikti penkerių metų na, biudžetą, kiek buvo skirta per penkerius metus investuoti į alternatyvius bandymo metodus. Atsakymas, tų skaičių negaliu Jums kol kas pateikti. Pirmininkas. Panašu, ponė Zeiber, gausime tuos skaičius vėliau. Dabar perėmėme prie kito punkto. Ryč poveikis sveikatai ir įmonių konkurencingumui. Galbūt galėtumėte pakomentuoti šį klausimą. Galbūt pirmiausia pakalbėsiu apie poveikį įmonių konkurencingumui, o jau Vėliau pereisiu prie kitų poveikių pristatymo. Na, dėl konkurencingumo. Pirmiausia, turime nustatyti du lygmenis. Pirmiausia yra pramonės įmonių konkurencingumas, o kitas lygmuo yra ar nesukūriama, nesukūriamas konkurencinis trūkumas įmonėms už ES ribų dėl ryč direktyvos pritaikymo. Mes labai atidžiai vertinome situaciją Ir mes ryč direktyvoje nenumatėme jokių prievolių, kurios būtų taikomos tik tai ES gamintojams ir kurios neturėtų įtakos tiems cheminių medžiagų gamintojams, kurie gamina medžiagas už ES ribų ir nori jas eksportuoti. Taigi mes sukūrėme tikrai labai vienodas veiklos sąlygas tam, kad ne, ne, nedarytumėme neigiamo poveikio atsižvelgiant į gaminio gaminimo vietą kad visos sąlygos būtų taikomos vienodai. Na ir dėl cheminės, cheminių, chemijos pramonės konkurencingumo tikrai, na, sunku kol kas ką nors konkrečiai pasakyti, nes dar laikotarpis gyventinimo per trumpas ir dabar bendrovės rengia bylas registravimo laikotarpiui numatytam vieneriems metams. Taigi to tiesioginio poveikio dar nėra. Ir mes, galim, mes tik tai klausėme įmonių, yra, kokie yra tiesioginiai kaštai. Ir mes bent jau, na, kol kas dėl ekonominės krizės dėja tas tie kaštai yra didesni, jie išaugo ir dėl to mes dar atsargiau turime elgtis ir netaikyti perdėm didelių mokesčių įmonėms, kad nesukurtumėme joms didelės naštos, ypač atsižvelgiant į sudėtingas ekonominės aplinkybės. Na ir kita vertus, mes taip pat rūpinamės cheminių, cheminės, chemijos pramonės konkurencingumu bendraja prasme. Ir aukštų pareigūnų grupė, kuri vertina chemijos pramonės konkurencingumą, e, praeitais metais baigė savo darbą, parengė ataskaitą ir mes atsižvelgsime į tas rekomendacijas, kurios buvo perduotos komisijai. Dėl poveikio aplinkai, gamtai, aš perduodu dabar žodį kolegai. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš kalbėdam, atsakydamas į pono Zėberio e, klausimą, jau sakiau, kad iš principo mes stebime labai aktyviai situaciją, atlikome studiją. Ir gavome tokius bazinius rezultatus, juos, galime, juos galėsime lyginti su kitais e, rezultatais ir kitomis išvadomis ateityje e, studijų, kurias rengsime 12 metais. Taigi tai yra labai aktyv, aktyvi priemonė, bandant įvertinti, kokį poveikį ryč daro gamtai ir sveikatai. Dėkoju. Na ir paskutinis e, klausimų raundas. Kolegos Perilo e, klausimas dėl poveikio kitoms teisėkuros sritims. Ponas, ponė Lepaš, ponas Šliuter, e, taip pat uždavė klausimą apie nano medžiagas. Norėčiau e, pirmiausia apie poveikį kitiems teisėkuros aktams e, papasakoti. REACH direktyva nėra cheminių medžiagų teisės aktų pabaiga. Tiesiog yra keičiama 40 teisės aktų, kurie galiojo iki REACH prieimimo. Taigi REACH direktyva tikrai nereglamentuoja visų cheminių medžiagų paskirties, panaudojimo e, galimybių. Na ir taip pat nepažeidžiant aplinkosaugos teisės aktų yra e, daromas poveikis tam tikroms e, teisėkros sritims. Kosmetikos direktyva reglamentas yra vienas iš tokių teisės aktų ekon, ekologinės etiketės, ekologinio žymėjimo tie teisės aktai išlieka, jie galioja, jų nekeičia ryč direktyva. Taip pat yra tikrai labai aiškiai nustatyta, ką reglamentuoja ryč, ko nereglamentuoja. Ir einamojo momentu mes būrėme, kūrėme tokią duomenų bazę, kuri leis geriau įgyvendinti kitų teisės aktų uh, tikslus, kurie vis dar galioja. Taip pat tai yra labai svarbu ir vartotojams, pažiūrėjau, kosmetikos srityje, taip pat kalbant apie darbą saugą darbę. Ir taip pat apie kitus aplinkos saugos teisės aktus. Galiu Jūs patikinti, kad komisija labai atidžiai svarsto na, ryšius tarp ryč direktyvos ir kitų teisės aktų ir atsižvelgiama į tuos santykius, ypatingai kai siūlome egzistuojančių teisės aktų peržiūras arba pakeitimus. Ir mes stengiamės pasirūpinti, kad nepersidengtų tam tikri teisės aktai, kad nebūtų sukūriamas teisinis neiškumas e, įgyvendant ryčių sistemą. Dėkuoju. Thank, thank Mr. Chairman, on the, uh... Ačiū pirmininkė. Dėl, dėl to, ar tie principai taikomi nanomedžiagoms. Komisija laikosi nuomonės, kad mūsų aptariami straipsniai ir nuostatos turėtų būti taikomi nanomedžiagoms. Nanomedžiagos gali būti medžiagos kitose medžiagose ir todėl reikėtų apimti, tokiuose gaminiuose, tokiuose medž... ant tokių medžiagų etikečių turi būti informacija apie nano medžiagas, nes taip pat informacija apie poveikį sveikatai, tai, tai, pats, tai taip pat susiję su uh, me, laisvų, laisvų pre, laisvos prekio apyvartos principu. Nano medžiagos yra naudojamos vartotojų gaminiuose. Uh, taip pat farmacijoje. Tuo pat metu yra susirūpinimo dėl nanomedžiagų saugumo. Reikia tai spręsti ir jas valdyti, jomis naudotis tvariai. Šių metų balandžio mėnesį parlamentas kreipėsi komisiją, prašydamas peržiūrėti visus susijusius teisės aktus, kad per du metus būtų užtikrintas atitinkamas uh, Ehm, atitinkamas pagrindas nano medžiagų naudojimui. Komisija rengėsi peržiūrėti tokius teisės aktus ir parengti gyvendinimo priemonės iki 2011 metų, kuomet bus pateikti pasiūlymai dėl reikalingų pakeitimų. Komisija ypatinga dėmesį kreipia e, klausimams, kuriuos iškėlė Europos parlamentas. Ačiū. Ar bus papildomų klausimų, ponas Šliuteris? Trumpą klausimą turiu. Kai kalbate apie tai, kad ryč galioja ir šioms medžiagoms, ar jūs esate nustatę, kad dabartiniai taikomi toksikologijos testai apima ir mm, savybės, kurios būdingas nano medžiagos. Man atrodo, kad taip nėra. Taip pat noriu paklausti, jeigu už dviejų metų, 2011 metų, balandžio 24 yra sekmadienis, taigi noriu pasiklausti, ar iš tikrųjų tą dieną numatomas pasiūlymų teikimas. Herr Borchert, My agenda stops uh, before uh, <laughs> that is over. I could not find it was a Sunday, but I thank you very much. Uh, I, I, we, we, we are... Ačiū už tai, kad tai pranešėte. Mes labai aktyviai bendradarbiaujame šiuo klausimu EBPO organizacijoje. Mes informuosime apie tai, kas vyksta. Pateiksime visą informaciją laiku. Wir sind am Ende dieser Fragerunde zu REACH. Äh, REACH ist ein strategischer Eckpunkt. Äh, Na, tuo baigiame klausimų valandą dėl REACH, nes REACH yra labai svarbus ES teisės aktas. Juk rinkoje yra tūkstančiai cheminių medžiagų, kurias reikia suregistruoti, tikrinti ir kontroliuoti. Uh, Išgirdome apie tai, kad mm, ši sistema pradeda veikti sėkmingai. Yra tam tikrų problemų, bet to reikėtų tikėtis, kuomet e, kalbame apie tokį didelį kiekį medžiagų. Taigi, kolegos uždavė klausimus, komitetas e, ir toliau stebės, kaip veiks šis rytis ateityje, o lapkričio mėnesį bus dar viena galimybė aptarti šį klausimą, kuomet susitiksime su cheminių medžiagų agentūros direktoriumi. Dėkojame komisijos atstovams ir taip pat noriu padėkoti už tai, kad atsakėte į mūsų klausimus. Ir tikimės jūs netrukus pamatyti. Linkime sėkmės, visokio pasiekmės jūsų darbe. Ponios ir ponai. Kitas mūsų darbo tvarkės klausimas, e, aštuntas. E, kur mm, svarstysime komitologijos priemonės projektą, kuriam remiantis išmetamų teršalų leidimų prekybos sistemos direktyva taikoma reguliavimo procedūros sutikrinimu. Kalbėsime apie sektorius ir pasektorius, kuriems mm, būdinga didelė anglies dioksido nutekėjimo rizika. Kalbėsime apie tokių sektorių sąrašą. Iš komisijos pas mus yra ties Ivo Svingenberg, Hans Bergman ir Damien Meadows. Iš aplinkosaugos direktorato. Todėl norėčiau paprašyti komisijos atstovų padaryti pristatymą, įžangą ir paskui vyks diskusijos. Kas norėtų pradėti? Damien Meadows. Prašau. Many thanks and good morning to everyone. Ačiū ir labas rytas visiems. Komisija mm, pristato pirmąjį teisės akto pasiūlymą, kurioje gyvendinamas klimato kaitos paketas, dėl kurio susitarta e, praėjusiu metu pabaigoje. Šis e, pramonės sektorių sąrašas, kur galima tikėtis anglės dioksido nutekėjimo, buvo labai svarbi e, tema, derantis dėl susitarimo pasiekto praėjusiu metu pabaigoje, kuomet taryba, parlamentas ir komisija numatė įgyvendinimo terminą, kurio turėtų laikytis komisija ir tai yra 2009 metų gruodžio 31 diena. Kad taip ir vyktų, mes esame sudarę labai įtemptą darbų sąrašą mm, ir komisijai pasiūlys valstybės narės pateikė savo pasiūlymus, taip pat kol kas tenkinami visi terminai. Ir šių metų paskutinę dieną tikimės komisija priims visus reikalingus sprendimus. Tačiau dėl tokio įtempto darbų sąrašo, dėl to, kad reikia pasirengti Kopenhagos vadovų susitikimui, uh, ir reikia iš anksto teikti informaciją apie direktyvos įgyvendinimą. Šį sąrašą, kurį aptarėme, tikrai reikės peržiūrėti po Kopenhagos susitikimo ir jis pradžioje buvo rengiamas remiantis tokiu scenarijumi, kad ES vienašališkai laikysis įsipareigojimo 20 procentų sumažinti šiltnam efektą sukeliančias dujas, kai tuo tarpu e, galbūt panašios. E, panašus įpareigojimai bus paskelbti ir Junktinių valstybių senate. Jeigu taip neįvyks, mes savo ruoštų tos tikslo sieksime 2014 ir per tą laiką papildomai prisimsime kitų įsipareigojimų. Ir tas naujas sąrašas galios 2015-2019 metais. Kalbant apie sąrašo turinį, jame yra 164 pramonės sektoriai ir uh, E, tų sektorių padaliniai, kurie pagal direktyvoje išdėstytus kriterijus gali mm, mm, išleisti į aplinką anglės dioksidą. Komisijai čia nedaug, turė, neturėjo didelio pasirinkimo, nes kriterijus patvirtino taryba ir parlamentas praėjusiais metais. E, mes draugės su e, suinteresuotis atstovais rengėme sąrašą E, tai jis yra mūsų svetainėje ir parlamentą informavome apie poveikio vertinimą, kurį rengėme draugę su komisijos tarnybomis, bei taip pat yra e, dokumentas e, su klausimas ir atsakymas ir pranešimas spaudai. Taigi ten paaiškinama, kaip mes padarėme visas, priėmėme visas visų išvadų, kurias skelbėme ir kuriomis remiamės. Ir dar vienas dalykas, ką norėčiau pasakyti apie šį sąrašą, tai akcentuoti, jog surinkta naujausia informacija, kuri egzistuoja šiandien. Įtrauktas papildomas konstatuojamosios dalies punktas skirtas valstybėms narėms apie tai, kad bus keičiama informacija ateitie atitinkamai, jeigu pasirodys papildomų duomenų visą egzistuojančią informaciją komisija labai išsamei išstudijavo ir 164, 164 e, sektoriai traukti į sąrašą yra tie, kurie tenkina visus direktyvoje išdėstytus kriterijus. Dann, uh, Ačiū už įžangą, sako pirmininkas. Prieš suteikdamas žodį kalbėtojams, norėčiau pasveikinti Šiaurės Airijos aplinkosaugos veikėjų uh, organizacijos atstovus, kuriams vadovauja Mary Delovės. Noriu Jūs pasveikinti Jūs visus čia aplink, Europos parlamento aplinkosaugos komitete. Peter Lyze visų pirma pasisakys. Ačiū pirmininkė ir noriu padėkoti už tai, kad į mūsų darbo tvarkai įtrauktas šis klausimas šis klausimas jau buvo išsamei svarstytas ir buvo kritika išsakė ir nevyriausybinės organizacijos ir pramonės atstovais. Remdamasis turimą informaciją, tuo, ką skaičiau ir pasidomėjęs įvairių suinteresuotų atstovų reakcijomis, darau prielaidą, jog komisija priėmė subalansuotą sprendimą ir pateikė subalansuotą pasiūlymą. Man atrodo, kad komisija e, dirba kaip ir numatyta mandate, kurį jai suteikė taryba ir parlamentas. Norėčiau kreiptis į visus, ypač nevyriausybinės organizacijas ir paraginti, kuomet kalbame apie, apie ES sprendimų prieimimą, e, nesumenkinkime tų sprendimų įtakos. Mes galime nemažai, mes galime pasipriešinti e, anglies dioksido nutekėjimui, galime sumažinti tą nutekėjimą. Ir pavyzdžiui, kitų šalių, kit, vyriausybės, Kinijos vyriausybė įsipareigojo e, siekti didesnio mažinimo 25 procentų. E, Kitaip mes nepasieksime Kopenhagos sėkm... susitikimo sėkmės. Taip pat labai sėtinga situacija yra su JAV, nes atstovų rūmai patvirtino teisės aktą, kur kalbama apie 10 procentų CO2 mažinimo tikslą. Ir nėra aišku, ar tam pasiūlymui, ar tokį įsipareigojimą patvirtins Kopenhagos susitikimas. Mes ES kalbame apie 20 procentų, netgi apie 30 procentų, jeigu mums pavyks įtikinti daugelį Kopenhagos susitikime. Ir tai dar ne viskas. Mes kalbame apie daugiapusį kompromisą. Kad išvengtume anglės e, dioksido nutekėjimo, daugybė e, sektorių galime ir iš, išbraukti iš e, aukciono, taršalų leidimo aukcionų dalyvių sąrašo. Taigi, svarbu, kokią darybinę poziciją parengs komisija. Kita vertus, mes negalime išsirinkti kitų tikslų. Viskas, svarbiausia čia yra dėrybiniai metodai. Mums reikia lėšų iki Kopenhagos susitikimo. Ir E, visus leidimus taršai reikės įsigyti apivertinių taršos leidimo aukcione jau nuo 2013. Dar vienas svarbus dalykas. Daugiau nei 50 procentų teršalų, kuriuos e, sukuria ES, nėra apimti apivartinių taršos leidimų sistemos ir reikės galvoti, kaip čia elgtis. Taigi, kaip jau sakiau, mums pateiktas subalansuotas kompromisas ir norėčiau užduoti keletą klausimų komisijai. Nevyriausybinio organizacijų parengtame mm, informacinėme biuletenėje skaitau, kad net jeigu Kopenhagos susitikimas bus sėkmingas, o negalime automatiškai tikėtis, kad taip ir bus, bet negalime atsisakyti vilties, taigi jei pavyks susitarti Kopenhagos susitikime gali būti, kad trečiosios šalis taip pat e, pradės taikyti aukcionų sistemą tie, labai taršioms pramonės rytims. Aš noriu užduoti papildomą klausimą, noriu detalios informacijos. Jeigu mums pavyks susitarti Kopenhagoje dėl aukcionų sistemos taikymo trečiosiuose šalise taršioms pramonės rytims, kaip, kaip tada viskas bus. Tuo metu, šiuo metu šis klausimas dar nėra įtrauktas į darbo tvarkę. Noriu paklausti, ar galėtumėme kažkaip koreguoti savo poziciją, atsižvelgdami tai, arba galiu paklausti kitaip, ar bus tokių pramonės sektorių, kuriuose, kuriems nebus taiktų anglės dioksido mažinimo tikslas? Ar, pavyzdžiui, galima būtų siekti susitarimo dėl palyginamų tikslų pramonės sektoriams? Pavyzdžiui, ne, trečiose šalise netaikomi aukcionai, aukcionų sistema, bet jos siekia 30 procentų mažinti e, taršą šioje srityje. Dar vienas klausimas. 70 procentų visų išlakų įeina į e, tas konkrečias priemonės skirtas anglės dioksido nutekėjimui. Jeigu kalbėsime apie kreidos ir cemento pramonę, jos neįtrauktos, nes ten yra sunaudojama daug, ten yra naudojama daug anglies, kad, kad tuos pramonės šakos gyvuotų ir kad jos gamintų savo produkciją kurios e, pramonės sritis paprastai yra apimtos aukcionų sistemo ir kurios automatiškai bus išde, iš, išvardintos komisijos pasiūlyme. Dėkoju, Peter Lyze. Dabar išklausysime dar dviejų kalbėtojų ir norėčiau pasveikinti atvykusią Avril Doyle, kuri buvo pranešėja šiuo klausimu ankstesnėje kadencijoje ir vis dar domėsi, domėsi šiuo klausimu. Sveika atvykusi. Matau, kad dabar jau jinai yra šiek tiek laisvesnė, nes labai aktyviai dirbo Airijos referendume. Dabar turi daugiau laiko. Na, o dabar klausimą užduos Vitorijo Prodi. Ačiū pirmininkė. Aš pasisakau prieš šį dokumentą. Kodėl? Paprasčiausiai dėl to, kad manau, jog Kopenhagoje mes turėtumėme siekti pasaulinio konsensuso. Jeigu pasaulinio konsensuso nebus, tuomet absoliučiai e, visą tai neteks prasmės. Ir mes turime na, pažiūrėti, ką galėtumėme padaryti anglės nutekėjimo srityje. Tačiau eidami šią linkmę mes atsiribojame nuo pagrindinio tikslo, būtent pasiekti pasaulinį susitarimą. Jeigu pasaulinis susitarimas bus pasiektas, tuomet į tą susitarimą tikriausiai pateks ir anglies nutiekėjimas ir nereikia to klausimo svarstyti atskirai. Turime dėmesį sutelkti ties pasauliniu susitarimu. Ir aš manau, kad dabar prieš Kopenhagą dar yra keletas elementų, kurių trūksta. Pirmiausia, sažiningumo straipsnis, lygybės straipsnis, nes besivystančios valstybės dar neturi pakankamų garantijų, kad jų teisė vystytis, plėstis bus gerbiama, kad jie turės tą teisę. Antras dalykas. Ir tą mintį jau esu išsakęs ir raštu, kai rašiau laišką komisijos pirmininkui, ponui Baroso. Toks požiūris, kalbant apie šiltame efektą sukeliančių dujų e, kontrolę. Mums reikalinga tokia sistema, kuri būtų bendra ir paprastesnė. E, iškastinio kūro panaudojimas turi būti susijęs su tam tikrais drausminiais elementais. Nes priešingų atveju ne, ta sistema ne, nepasiteisins. Ir dar vienas dalykas, kurio ne, negalime pamiršti, tai yra būtent sažiningumo elementas ir e, teisingumas e, klimato aplinkosaugos prasme. Taip pat mums reikia siekti tvarumo. Na ir kalbant apie emisijas vienam žmogui, 5 tonų ekvivalentas asmeniui per metus yra šiuo metu, o mums reikia sumažinti iki vienos tonos asmeniui per metus. Jeigu to pasiekti įmanoma, jeigu tai būtų tvarus sprendimas, tvarus siekis, tuomet aš manau, kad mes būtumėme na, teisingi, teising, padarytumėme, užtikrintumėme teisingumą klimato prasme tam, kad visi turėtų vienodą prieigą prie atmosferos ir gamtinių išteklių naudojimo. Ir vienos tonos CO2 ekvivalentas asmeniui per metus toks turėtų būti siekis. Ir taip pat, aišku, reikalinga sistema, pagal kurią visi turėtų vienodą prieigą prie gamtinių išteklių. Aš manau, kad tai yra na, labai svarbus dalykas Afrikai, nes jų prieigos e, lygis yra kur kas mažesnis, kalbant apie tą to, toninį, tonos ekvivalentą asmenį per metus. Ir aš manau, kad Afrika galėtų na, tiesiogiai prisidėti prie bendros sistemos ir tas lygybės principas jiems yra labai svarbus, bandant prisitaikyti prie klimato kaitos, jie galėtų kažką nuveikti ir 15 milijardų eurų būtų kasmetinės įplaukos šioje srityje. Ir aš manau, kad tai yra tie pagrindiniai dalykai, pagrindiniai elementai, kuriuos mes turime minėti ir neturime nukreipti dėmesio į na, kažkokius tai uh, menkaverčius dalykus. Aš manau, kad pagrindinis dalykas Kopenhagoje, kaip minėjau, yra pasaulinis susitarimas. Ir aš būtent norėčiau šią mintį išsakyti komisijai, komisijos komandai, nes be teisingumo straipsnio aš manau, kad susitarimo Kopenhagoje pasiekti nebus įmanoma. Dėkoju, e, ponė Debrun. Ačiū. Taip, komisija labai aiškiai išdėsto poziciją. Tai yra tikslas išsivyščiusių šalių atveju, e, nes šiaip ar taip nemažai tų šalių nedalyvauja tarptautiniuose susitarimuose ir ten be abejo pramonės įmonėms nenumatomi griežti tokie pat reikalavimai. Tad šitą mintį jau mes aptarinėjom. Uh, kai ir mintis komisijos buvo, kad reikėtų užtikrinti aukštus standartus visur, visose pasaulio vietose, išskyrus tiesiog, tai yra užuot turėjus sistemą, kuri e, šiaip jau būtų tiesiog tik tai plečiama. Ir tada vėl ankstesnė mintis buvo plačiai kritikuojama. Na ir mano klausimai būtų tokie. Mums buvo pasakyta, kad neturim duomenų, patikimų duomenų, kad buvo atliktos e, priva, privatus tyrimai. Ir iš komisijos žodžių nebuvo aišku, kaip komisija, ką komisija ketina daryti tuose srityse, kuriuose nėra pakankamų duomenų. Uh, Be to komisija sakė, kad per 2010 metus tam, tikro, tam tikri pramonės sektoriai, subsektoriai e, bus e, analizuojami ir tada kokie pasiūlymai bus pateikiami, e, kokia tų sektorių dalis pateks į būtent priekybos teršalais sistemą ir, ir, kok, ir kiek bus numatomi tie šimto procentų tas reikalavimas ir ar kartu yra aiškus procesas, pagal kurį tikrai bus užtikrinami aukšti standartai visose pasaulio vietose, visur, užuot vėl grįžus prie tų sunkumų, kuriuos mes patyrom, kai dėrėjomės su kitomis šalimis. Ir tokiu būdu tai yra kaip, kas numatoma, kad būtų galima įveikti sunkumus tos sistemos, kurią mes bandom parduoti kitoms šalims. Tad apie tai norėčiau išgirsti. Labai ačiū. Tad e, dabar galbūt komisija atsakys į klausimus, o po to tada kiti. Ačiū, ponė pirmininkė, atsiprašau, kad aš pavėlavau šiek tiek, bet mano vicedirektorius jau pakalbėjo šią temą. Ačiū delegatams už klausimus ir tiesiog atsakysiu juos tą eilę, kurią jie buvo pateikti. Pirmiausia, nepamirškim, kad šis sektorių ir subsektorių sąrašas kaip po toks pirmas. Direktyvoje numatyta nuostata atlikti peržiūrą trim būdais Apie vieną būdą kalbėjo ponas Lyzė, tai vienas būdas tas, kad po Kopenhagos susitikimo uh, tada jau komisijos bus tiesiog, komisijai būtų suteikti įgaliojimai tiesiog peržiūrėti tuos sprendimus ir tada, tada peržiūrėti sąrašą ir komisija tokį, tokią ataskaitą turės pateikti ateik, ateinančių metų iki birželio ir tiesiog, tiesiog nuspręs, ar reikia imtis tam tikrų korekcinių priemonių. Ir iš tikrųjų reikės įvertinti, ar tuose nustatytuose sektoriuose ir subsektoriuose vis dar yra CO2 nutekėjimo rizika ir tada jau bus be abejo gauta daugiau duomenų, kadangi trečios šalis irgi imsis žingsnių, tada turėsim duomenis, kuriuos galėsim palyginti ir tada pamatysim, kokias šalis e, galima bus šiaip jau išbraukti iš to sąrašo. Tai yra vienas kelias. Bet vėlgi, po Kopenhagos susitikimo taip bus atliekamas toks įvertinimas ir tikrai galbūt kai ką bus galima ir pakoreguoti. Dabar jeigu pasieksim ne visai idealų susitarimą per Kopenhagą, tai mes aišku tą scenarijų irgi įvertinsim. Apie, tai buvo numatyta per praeisiais metais, kai mes dėrėjomės dėl viso paketo. Tai yra bus įmanoma komisijai ir kit, tiems teisėkūros veikėjams įvertinti, ar reikės papildomų e, teisėkūros priemonių numatyti. Jūs kalbėjot, kad 77 procentai emisijų patenka į tą sąrašą, bet dabar dėl konkrečių tų įrenginių, jų skaičiaus, tai dar to skaičiaus negaliu pateikti, turiu patikslinti, bet manyčiau mažiau negu 50 procentų. Čia tokių labai apytikrių vertinimų, bet kaip sakiau, detalaus skaičiaus dėl įrenginių negalim pateikti. Thank you sektoriai, kurios, kuriems galios aukciono principas. Taip, tų sektorių dar bus nemažai. Vyko diskusijos su e, šiaip nemažai sektorių, kurie dar neįtraukti į šį sąrašą. Ir ir taip pat pateikėm argumentų už tai, kad tuos sektorius reikėtų įtraukti į sąrašą, ypač dėrėjomės dėl keramikos sektorius, plytų, e, kitų statybos medžiagų gamybos sektorius, galbūt dėl to bus nuspręsim per ateinančius mėnesius. Tad noriu pabrėžti, kad kasmet į sąrašą gali, galima bus įtraukti naujų sektorių. Uh, tai gali būti, taip bus daroma komisijos iniciatyva ar valstybių narių iniciatyva. Tad iš ties daugiau sektorių bus galima įtraukti sąrašą, jeigu tik jie atitiks nustatytus kriterijus. Tačiau list, tas sąrašas sudarytas penkeriems metams, galima jį dar pildyti, bet nenumatyta iš sąrašo išbraukti sektorių ar subsektorių. Na ir be to, šiaip, tai sąrašo likimas taip pat priklausys ir nuo Kopenhagos susitarimo. Pono Prodžio klausimas. Tai mes be abejo pasižymėjom jūsų pastabas Iš ties šiuo metu dėl šio elemento deramasi Bangoke. Mes tikrai priemėm domėm ir pasižiūrėsim, koksgi bus Bangoko dėrybų rezultatas labai svarbu, kad komisijos siūlomas sektorių ir subsektorių sąrašas grindžiamas 20 procentų tokių nustatytų tikslų, bet jeigu bus susitarta dėl aukštesnio, didesnio tikslo per Kopenhagą, tai be abejo reikės e, taip pat e, sąrašą pakoreguoti. Toliau klausimas dėl duomenų, kaip galima gauti geresnius, daugiau duomenų. Tai mes dabar dėmesį skiriam tiems sektoriams, kurie irgi sako, prašosi įrašyti į sąrašą. Mes dirbam su pramonės įmonėmis, valstybėmis narėmis, kad gautume reikiamų duomenų. Be abejo, pasižiūrėsim, taip pat pasižvalgysim ir už ES ribų, kad gautume daugiau geresnių duomenų suprantama, bus naujų statistinių duomenų, naujos nomenklatūros duomenų bus naudojamos ir tikrai vyks duomenų evoliucija. Jums leidus, ponė pirmininkė, pabrėšiu vieną svarbų dalyką, nes nereikėtų, kad čia būtų nesusipratimas. Čia dabar buvo kalbų, esą, jog yra sektorių, kurie nepatenka į ETS sistemą. Pasakysiu, tai neteisinga. Visi tie renginiai, kurie patenka į ETS, visi įrenginiai e, tai yra šiaip jau visi renginiai e, pateks į ETS sistemą, nors ir šimtų procentų gaus nemokamų leidimų, bet vis dėlto tie leidimai išduodami e, pagal efektyvumo tam tikrus rodiklius, o tie rodikliai labai griežti. Nauji tie rodikliai bus patvirtinti ateinančiais metais, bet vėlgi vidutiniškai šiaip jau 10 procentų operuojama e, skaičiumi Tad šiuo rodikliu tik tai pagrindu e, bus išduodami nemokami leidimai, o kitais atvejais leidimus reikės pirkti. Tad šitą labai pravartu atsiminti. Iš tikrųjų, tai buvo labai svarbus klausimas. Pone Ovana Plump. Am ascultat cu mare interes uh, comentariile care au fost făcute acum de către comisie. Eu vreau în intervenție. Ačiū pirmininkė. Aš labai atidžiai išklausiau komisijos atstovų pasisakymų ir aš norėčiau pasveikinti komisijos pasiūlymą. Ypač norėčiau pasakyti, kad mes visi norime žalios ekonomikos, kuri tvariai vystytųsi ir kurtų darbo vietas. Ir norime, mes visi tikriausiai norime, kad tokia ekonomika neskri, nediskriminuotų pramonės sektorių. Atsižvelgdama į visą tai, taip pat noriu pažymėti, jog kai kuriuose sektoriuose reikia papildomų tyrimų. kalbu apie ETS ir kaip į tuos sektorius traktuos ETS. Vienas iš tokių pavyzdžių būtų plytų pramonė. Juk tai yra vienas svarbiausių žaliavų e, statybos pramonėje. Jeigu pasižiūrėsime komisijos atsakymą, ir komisijos surinktos duomenys apie šį pramonės sektorių. Sakyčiau, kad aš ne, ne visiškai suprantu komisijos išdėstytas mintis apie šį sektorių. Norėčiau, kad komisija dar kartą peržiūrėtų plytų pramonės statusą, nes mano šaliai tai labai svarbus sektorius, nebejoju, kad jis svarbus ir kitose šalyse. Ačiū. Ačiū pirmininkė. Mm. Kai kas sako, kad sąrašo sudarinėjimas prieš Kopenhagą yra sudėtingas, problematiškas dalykas, bet mes juk susitarėme dėl to teisės akte, kurį patvirtinome praėjusiais metais ir komisija privalo pagal tą e, reglamentą parengti sąrašą iki 2010-ųjų. Aš nesakau, kad laikas yra geras, bet ir taryba, ir parlamentas. Mes darėme tarybai didelį spaudimą, kad būtų susitarta dėl termino 2010-ųjų, taigi negalime tos datos pakeisti. Mane, kaip ir jūs, susirado lobistai iš visų sektorių, iš visų pusių. Ir aš tą patį sakau ir jiems, mes negalime iš naujo peržiūrėti teisės akto, nes sprendimas jau priimtas. kai kurie parlamento Mm, atstovai tikrai buvo nepatenkinti tuo, kad buvo primtas toks sprendimas. Bet noriu paklausti komisijos štiko, ar tas sąrašas mums sukels problemų dėrybose, ar kitos valstybės sudarinėja tokius sąrašus. Norėčiau žinoti tai kai kas mus ragina išplėsti sąrašą iki 2020-ųjų, bet aš man, man atrodo, kad numatytas laikotarpis iki 2014-ųjų. Nemanau, kad reikėtų nukelti datą iki 2020-ųjų, nes iki tol liko labai daug kas gali įvykti. Nemanau, kad reikėtų įtraukti papildomų sektorių sąrašą. Atvirai kalbant, sąrašas yra per ilgas, nes nepriklausomi ekspertai teigia, kad jis turėtų būti trumpesnis. Taip Daugelis pageidavo, kad sąrašas atspindėtų ir netiesioginius kaštus. Būtent todėl tas sąrašas yra toks ilgas. Ir praėjusiais metais mes padidinome kriterijų sąrašą. Štai kodėl gavosi toks ilgas sektorių sąrašas. Komisija dirba atsižvelgdama į jai sutiktą mandatą. Aš išklausiau paaiškinimą dėl trečiųjų šalių poveikio Tačiau jeigu peržiūrėjimas įvyks po Kopenhagos susitikimo, nes nemanau, kad galime trečių šalių uh, veiksnį įvertinti iki Kopenhagos. Idealiu atveju tą įvertinimą turėtų, tą peržiūrą turėtume atlikti iki kitų metų vidurio. Na, vėlgi, ne, tai nėra idealus laikas, kaip jūs sakau, bet yra kaip yra ir manau, kad komisija tikrai nepriekaištingai dirbdama, dirba uh, vykdydama jai numatytas užduotis. Ponas Zėderis. Ačiū pirmininkė. Teisinga būtų teikti, aišku, kad sąrašas yra galbūt per ilgas, bet sąrašas turėjo būti netrumpas. Kaip prisimenate, na, kai mes kalbėjome apie saistančią sistemą, tos sistemos įdėgymą ir ši sistema kur kas na, veiksmingesnė, nei jeigu vertintumės tais regionais, jeigu, kurie tos sistemos neturi. Uh, Ir aš manau, kad Ir daugiausia nusiskundimų girdžiu dėl to, kad trūksta skaidrumo teisėkuros procese ir mes parlamente nelabai džiaugiamės komitologijos procedūra. Tačiau komisija, aš manau, kad turėtų aiškiau pasakyti, kokiais kriterijais rem, remiantis buvo imamasi veiksmų, ypatingai e, atsižvelgiant tam tikrus sektorius ir subsektorius, tam, kad informacijos šaltiniai būtų pagerinami, informacijos mainai būtų pagerinami ir kad sektorius na, palankiau priimtų e, tokius sprendimus. Ir aišku, kalbame apie didelį ekonominį poveikį esamuoju momentu. Ir e, komisijos atstovai teisingai kalbėjo apie matmenų nustatymą ir aš manau, kad tokiu būdu tas informacijos keitimasis bus veiksmingesnis, ypatingai jeigu bus pritaikyta tų matmenų sistema. Galbūt komisijos atstovai galėtų pasakyti, kaip praktikoje jie ketina nustatyti tuos matmenis, taip pat pasirūpinant, kad būtų įtrauktas, įtrauktas ir Europos parlamentas ir suinteresuoti asmenys, kad būtų užtikrintas skaidrumas. Dėkoju. Mm -hmm. Aš pasižymėjau na, tas mintis, kurios buvo išsakytos apie plytų sektorių. Ir na, teisinga, kad nemažai valstybių narių domėjosi šią sritimį. Komitologijos procedūroje su valstybėmis narėmis buvo pridėta nauja konstatuojamoji dalis šalia komisijos pasiūlymo, kur komisija prašoma iš naujo įvertinti tą sektorių. Ta mes ir ketiname daryti. Minėjau ir kitus sektorius kuriuos dar atidžiau analizuosime, taigi tai iš tiesų yra įtraukta į mūsų darbo atvarkį ir tą darysime. Per atinančius mėnesius mes e, bandome nustatyti, kokius duomenys turi pateikti pramonės sektoriai, tikriname tos duomenys su valstybėmis narėmis. Taigi panašu, kad tie dalykai vyks ateityje. Dėkoju poniai McKevin už tai, kad ji priminė e, teisės aktus, teisės aktą, pagal kurį mes esame įpareigoti, nustatyti tą sąrašą iki metų pabaigos. Na ir mes komisija savo ruoštų tikrai nemanėme, kad tai pats geriausias pasiūlymas ir prieštaravome tam pasiūlymui bendrojo sprendimo prieimimo procedūroje, tačiau galiausiai buvo priimtas toks sprendimas ir e, šių metų pabaigoje turime pateikti tą sąrašą iki Kopenhagos ir, aišku, gauname klausimus iš trečiųjų valstybių, jos gavo mm, tuos e, sąrašų projektus, tie projektai, aišku, nėra galutinai patvirtinti, turės balsuoti valstybės narės ir komisija galiausiai gruodžio mėnesį galutinai patvirtinti, taigi klausimus gauname, klausimų gauname ir mes bandome kiekviename sektoriai vertinti atitinkamus duomenis ir parodymus. Uh, Ir dėl to, aišku, tas, sektorius, tas sąrašas gaunasi gan ilgas, nes yra įvertinami ir tie subsektoriai. Ir mes bandėme na, išskaidyti tuos sektorius, ypatingai kur gavome labai aiškius e, duomenis parodymus. Ir aišku, dar reiks atlikti tą aiškinamąjį darbą įmonėms, kad jeigu jūs, ne, įmo, sektoriams, kad jeigu jūs nepatekote į sąrašą, jums nereikės mokėti už taršos leidimus. Uh, Taigi, kad išvengtumėme to samišio, mes bandome į tuos e, klausimus atsakyti. Ponas Zėberis irgi kalbėjo apie plytų sektorių. Aš, kaip minėjau, tą sektorių mes per, peržiūrėsime ir tikrai bandome užtikrinti, kuo galima desnį skaidrumą, įtraukti suinteresuotus asmenis. Ir kai tik tai pradėjome apižinių tašos leidimų sistemos peržiūrą, mes siekėme absoliutaus skaidrumo, suinteresuotų asmenų įtraukimo ir yra daug suinteresuotų asmenų, kurie atvyksta kas kart į mūsų posėdžius, susitikimus dėl um, anglės nutekėjimo. Tos posėdžius pradėjome renkti dar prieš bendro sprendimo prieimimo procedūrą. Tris, keturis posėdžius tokius surengėme prieš balsavimą komitete rugsėjo mėnesį. Visi suinteresuoti asmenys dalyvavo. Daug buvo ir dvišalių susitikimų su įvairių sektorių atstovais. Jie uždavė klausimus dėl metodikos ir taip pat norėčiau atkreipti dėmesį į poveikio vertinimo metodiką, kaip yra skaičiuojami kaštai ir, ir panašiai. Visą informaciją galite rasti mūsų tinklapyje, aplinkos saugos generalinio direktorato tinklapyje. Taigi toks yra mūsų principas - įtraukti suinteresuotus asmenius ir mes tikrai su jais kalbėjomės labai daug. Be jų duomenų mes nebūtumėme sugebėję parengti šio sąrašo, parengti šio sąrašo ir dėl matmenų vėlgi tas pats taikomas procesas jau įvyko susitikimus su suinteresuotais asmenimis dėl to, ką mes ketiname padaryti matmenų srityje, dirbame, konsultuojamės e, šioje srityje ir pirmoji ataskaita bus parengta, nu, numatoma 10 procentų sektoriams e, ir subsektoriams. Tas bus padaryta labai greitai per tinančias savaitės ir po to vėl toliau diskutuosime su interesuotais asmenėmis. Taigi, uh, lapkričio pradžioje jau įvyks pirmi susitikimai su suinteresuotais asmenimis. Po tų konsultacijų parengsime komisijos pasiūlymą iki vasaros. Ir galiausiai jau 2010 metais parengsime tą galutinį sektorių sąrašą. Taigi vyksta bendravimas su uh, suinteresuotais asmenimis, su partneriais ir mes šiandien dar negalime pateikti visiško, visiškos išsamios informacijos apie tai, kaip bus parengti matmenys, nes dar turėsime kalbėti su partneriais, suinteresuotais asmenimis, dar turime metus, per kuriuos ir atliksime tą darbą. Dėkuoju. Ačiū. Na, nu, dabar ponia Weisberger, atsiprašau, Hansas Lorenzas. Ačiū, pirmininkė. Mes diskutuojame apie tai, kas yra įtraukta į sąrašą. Turime nepamiršti, kad parlamentas irgi turi tam tikras kompetencijos ribas ir turi tų ribų laikytis. Ir aišku, mes tiesiog, na, dabar galime arba pritarti, arba ne. Ir žvelgdamas į tą dokumentą, galiu pasakyti, kad daugiau linkę pritarti mes esame, bet yra tam tikrų kabliukų. Ir mes, aišku, laukiame kitų diskusijų raundo ir nepamirškime, kad judėjimo laisvė, kurią turi komisija, yra ribota, skubotai ėmėmės darbų praeitais metais ir komisija dabar turi laikytis savo kompetencijos ribų. Ir aišku, nėra lengva parengti sąrašą ir idealus produktas faktiškai nėra įmanomas netgi. Bet vis tiek, na, šiokios, judėjų, šiokios tokios judėjimo laisvės turime, esame įtraukiami į diskusijas dėl matmenų ir panašiai. Ir turime, aišku, tiesiog gerbti terminus. Bet vis tiek kyla šiokių tokių klausimų. <coughs> Pavyzdžiui, kaip buvo primta ši išvada. Kalbėjome iš pradžių apie 10 procentų, po to tas procentas e, sumažėjo iki 75. Ir aš puikiai prisimenu, kaip vyko tos diskusijos. Galbūt išsamei jose nedalyvavau, bet vis tiek nemažai prisimenu ir man atrodo, kad susidurėme dabar su tokia situacija, kai yra mums pristatomas teisės aktas, Ir mes matyti jam pritarsime su tam tikromis išlygomis. Ir aš manau, kad turime dabar stengtis įtvirtinti parlamento prerogatyvą visose srityse ir mat, metmenų sritis yra viena iš tokių. Mes turime kažkaip siekti e, pakeisti situaciją, daryti įtaką ir mes esame suinteresuoti dabar vieną konkrečią valstybę, labai gražią valstybę, bet mes vis tiek turėtumėme parodyti, na, kad esame stiprus ir galime laikyti savo pozicijos. Kalbant apie apivartinių taršos leidimų sistemą, mes pateikėme savo argumentus ir e, džiaugiuosi, kad dabar matome vėl e, kolegę ponę Vrildoil atvykusią į mūsų posėdį. Pirmininkas, ar jūs teigiate, kad yra toks dalykas kaip susitaikymas? na, šiek tiek esu nustebęs, kad ponė Satė, jūs liktai mojavote ranką, norėjote, norėjote kažką pasakyti. Ačiū, kad galiausiai pastebėjote, jog aš mojuoju. Dėkoju komisijos atstovams už pateiktus atsakymus, kurie paaiškino daug dalykų. Dėkuoju ir kolegoms, kurie pasisakė. Yra teisinių problemų, ekonominių dalykų. Taip pat yra tarptautinių klausimų. Linda McKeivan teigė, taip pat ir komisijos atstovai apie tai kalbėjo, kad grafikas yra įtvirtintas teisės akte, taip, kriterijai yra įtvirtinti įstatymę, Tačiau kaž, kaž, kai kurie dalykai, kurie yra įtvirtinti įstatymę, į juos nebuvo atsižvelgta. Būtent turiuomenė 10 straipsnio 18 punkto kriterijus. Įstatymė teigiama, kad mes turime atsižvelgti ir į kitų valstybių veiksmus tiek, kiek tų valstybių įstatymai, teisės aktai gali būti lyginami su mūsų teisės aktais. Ir mane informavo, kad Brazilijos plieno pramonė tos pramonės efektyvumas prilyksta Europos plieno pramonės efektyvumui. Ir dėja į, tokią, į tokius klausimus nebuvo atsižvelgta, į tokias situacijas nebuvo atsižvelgta komisijos vertinime. Taigi de facto įstatymę numatyti kriterijai nėra visapusiškai taikomi. Na ir kyla normalus klausimas. ką ketina daryti komisija. Pavyzdžiui, ar nebūtų įmanoma atsižvelgti į šį klausimą, vertinant vertinant sektoriaus e, priekybinio komponento. Turint omenyje, kad mes priekiaujame su tomis valstybėmis, kur klimato situacija ir pramonės standartai atitinka mūsiškius ir jos yra neįtrauktos į e, tą komisijos vertinimą. Dar dvi bendro pabudžio pastabos apie tai, kodėl šis sprendimo projektas tikrai nėra optimalus variantas. Pirmiausia, ekonominiai dalykai. Visi ekonomikos ekspertai kurie pasisakė klausimuose, kuriuos surengė ponė Doyle praeitais metais, teigia, kad nėra šimtų procentų na, optimalių alternatyvų Bet nebloga alternatyva būtų ne, laisvi, ne nemokami taršos leidimai, bet aukcionui, aukcionai skirti taršos leidimams pirkti. Tokiu būdu tos pramonės, tie pramonės sektoriai, kurie gauna, pramonės įmonės, kurios, kurios gauna nemokamus leidimus, jo, jos gali juos eksportuoti į kitas valstybės ir tai ne, neužtikrina anglės nutekėjimo problemos išsprendimo. Ir aš, kaip ir matyt kiti kolegos, skaitė apie klimato kaitos teisėkros procesus JAV. Teigiama, kad Europos teisės aktuose yra tam tikrų e, ženklų, kad nemokami taršos leidimai bus skiriami įmonėms, taip bent jau yra teigiama JAV, na o JAV atitinkamos tarnybos tarsi teigia, kad mes na, o atitinkamos e, JAV tarnybos mums daro didžiulį spaudimą ir mums labai sunku apginti savo klimato politiką, kai JAV atstovai teigia, e, pateikia, pateikia argumentus, kad Europoje bus nemokamai dalyjami apivartiniai taršos leidimai pramonės įmonėms. Dėkui. Ja, super. Pietikainen. Well, thank you. Ačiū. kalbant apie Kopenhagą, kokio susitarimo mes turime tikėtis, juk nemažai nuveikta jau rengiant e, būsimą klimato kaitos susitarimą, nemažai, daug, nemažai nuveikta ir įvairiose pramonės sektoriuose. Taip pat jau kalbėjome apie tai, kad komisija turėtų padėti mažinti anglies dioksido išlakas ir ne ES narėse. Būtent todėl mane šiek tiek šis pasiūlymas glumina. Nėra mokslinio, ekonominio ar kitokių argumentų, kurie paremtų e, tokį žemą e, tikslą, to, tokį nedidelį mažinimo kiekį. Norėčiau, kad komisija paaiškintų detaliai, kokio, kokiais šaltiniais, kokiomis, kokiais duomenimis jį rėmėsi, darydama prielaidą, kad tre, dėl trečio, trečiųjų valstybių pramonės sektorių našumo, e, kalbant apie anglės dioksido e, išlakas. Taip pat noriu paprašyti, kad jūs paaiškintumėte, kaip jūs dirbote, rengdami savo įvertinimus kaip užtikrinti geresnį vertinimą. Nežinau, ar komisija prašė duomenų ar paramos iš trečiųjų šalių, rengdama savo vertinimus dėl tų šalių e, pramonės sektorių energetinio našumo anglės dioksido požiūrių. Ir, ir šiuo požiūriu mane šis pasiūlymas tikrai labai neramina kalbu apie tai, kad iš, numatyti tikslai tie mažinimo kiekiai yra tikrai per maži, mano nuomonė. Thank you, Mr. Chairman. Um... Ačiū pirmininkė. Pabandysiu chronologiškai atsakyti klausimus. Grįžtu prie Prono Florenco klausimo dėl prielaidų, kuriamis paremtas požiūris, ar mes. Mes, e, mūsų prielaida buvo šimt 100 procentų viską parduoti aukcionuose, paskui pasirinkome 75 procentų kiekį aukcionuose. Tai, tai buvo padaryta po konsultacijų su teisės tarnyba, nes mes turėjome išnagrinėti dešimtame straipsnėje, jo penkioliktoje dalyje pateiktą kaštų apibrėžimą, kalbu apie šios direktyvos sukeliamus kaštus atsižvelgiant į tai, kad šis sąrašas galios, jis galios penkis metus nuo 2009, jisai galios iki 2014 ir 2013 ir 2014 bus apimti finansavimo. Taigi ir, ir tuo metu ne, reikalingas, bus, reikės dar nemažai finansavimo. Mes mūsų prielaida buvo laisvų apivartinių taršos leidimų kiekis ir, kaip jau sakiau, dėl reikalavimų mums reikės pasiekti gana griežtų rezultatų, atsižvelgiant, pavyzdžiui, remiantis tais pavyzdžiais, kur, e, na, izoliavimas yra labai geras ir labai mažai yra išlakų. Uh, Mes rėmėmės galimų tokių įmanomų scenariumi ir mūsų tarnybos labai aiškiai pas, pareiškia, kad jeigu remsime, remtumėmės 100 procentų taršos leidimų atveju, tai būtų labai lengva jį sukritikuoti. Dėl trečiųjų šalių e, padėties analizės. Mes iš tikrųjų bandėme tą daryti, pasamdėme konsultantus, bandėme išsiaiškinti, kokiu duomenų yra. Deja, labai sunku gauti tokius duomenys. Tie duomenys yra išsklaidyti, jų, jų, jų neįmanoma palyginti. Galiu pasakyti labai aiškiai, kai kuriuose val, trečiose valstybėse yra pozityvių tendencijų, tačiau nė vienoje valstybėje praktiškai nėra ryč panašaus regl privalomo reglamento. Kaip žinome, Norvegija, Lichtensteinas kažką daro Šveicarija, turi šios ryties įstatymų, tačiau kitur iš teisiškai privalomų, teisiškai privalomų teisės aktų nėra šios, šios ryties. Visa tai reikės dar kartą prisiminti po Kopenhagos, nes mes, kaip ir jūs suprantame, tada jau žinosime, kokius susipareigojimus kurios šalis prisima ir ką jos rengiasi įdėkti savo teisės aktuose. Kaip jau sakiau, pasitelkėme konsultantus, studija dar neužbaigta, bet ji turėtų būti baigiama ateinančiomis savaitėmis ir tuomet ją paskelbsime savo tinklapyje. Bet be abejo, šią temą toliau dėmėsimės ir tai išliks svarbia tema po Kopenhagos susitikimo. Ir ponia Hasi minėjo tai, ką atsižvelgsime. Duomenys apie priekybą, Ir tai būtent apie tai dabar mastome. Galime galvoti apie trečiasis valstybės ir bendradarbiavimą priekybos rytyje. Pone Pietikanen taip pat paminėjo tai, kad nustatyti tikslai yra per, bus per maži, per menki. Noriu pasakyti, kad apie tai buvo kalbama praėjusiais metais ir toks sprendimas buvo primtas. Mes tiesiog turėjome, mums neliko nieko kito, kaip tik tai remtis tuo sprendimu. Ačiū dan Esther de Lange. Pone de Lange. Wel, voorzitter. Ik uh, zou de Europese Commissie willen bedanken voor uh, de duidelijke... Ačiū, pirmininkė. Noriu padėkoti komisijai už labai aišku atsakymą į mano klausimą. Dar vienas dalykas. Noriu dar pasigilinti ir gauti daugiau informacijos. Mm, nemaž, pasisakė nemažai e, plytų pramonės entuziastų ir kitų klausimų buvo užduota. Komisija pažadėjo, kad pasidomė šią temą ir patiks informaciją ateinančiais mėnesiais. Man tai atrodo pernelyg e, miglotas atsakymas. Ar mes gausime atsakymą iki metų pabaigos, iki to momento, kuomet sekt, sąrašas bus galutinai patvirtintas? Juk e, pramonės atstovai taip pat norėtų tikrumo, kaip ir kiti sektoriai, kurie, pavyzdžiui, gali konkuruoti su jais. Ar informacija bus tik tai pasirodys kitais metais, kuomet e, bus peržiūrima, vyks peržiūros procesas. Čia kalbu apie plytų pramonę. Ačiū, norėčiau konkretaus atsakymo. Ponas Šliteris. Kaip pane Makavin sakė, e, pagrindinė problema yra tai, kad teisės aktas nėra labai geras. Iš tikrųjų keista, kad kai tik tai tenkini tam tikrus kriterijus, gauni šimtų procentų leidimą taršai. Juk reikėtų duoti leidimus tik tai tuo atveju, kai kriterijai yra viršijami. Taip būtų logiška. Juk nega, kai tik tai tenkini kriterijus, kai tik pasieki tą lygį, šimtų procentų gauni leidimus taršai. Tai keista. Dėl tų e, pavyzdinių kriterijų klausimo, noriu prie jų grįžti. Jūs sakėte, kad e, referencinis laikotarpis 2008-ieji, kad bus taikomi tiek tų metų e, rezultatai 2013-2014 metais. Tačiau nėra kažkokių tai našumo kriterijų kokios būtų, kokie būtų geriausi duomenys 2007-2008 metų, jeigu užtikrint, būtų užtikrintas 5 e, procentų metinis našumo lygis. Tuomet galėtume kalbėti apie 10 procentų geriausiai pasirodžiusių įmonių. Arba jeigu būtų keliamas 2,5 procentų našumo, metinio našumo e, reikalavimas, tuomet galima būtų tuos visus kriterijus uh, atitinkamai koreguo, koreguoti. Ar jūs rengitės tai atsižvelgti ir ar ne, ne, nebijote, kad jūsų tie kriterijai reikalavimai bus pernelyg e, silpni, neatspindės tikrosios padėties? Um, well, think, uh, enough... Ačiū. Man atrodo, jau daug pasakyta dėl teisės akto silpnųjų vietų, tačiau čia nedaug ką galime pakeisti. Uh, Svarbiausia yra tai, kad šiame teisės akto pasiūlyme į sąrašą galime kasmet įrašyti sektorius ir bendrovės. Kasmet. Tačiau išbraukti jas iš sąrašo galima tik tai vieną kartą, kuomet bus daroma peržiūra po Kopenhagos susitikimo. Taigi, sutelkime dėmesį į peržiūrą ir noriu labai iškių atsakymų. Kada konkrečiai tas, ta peržiūra vyks? Taip pat noriu paklausti, ar jūs mąstote komitete ir aš labai rekomenduočiau koreguoti savo paskaičiavimus ir atsižvelgti netiesioginės, netiesioginės e, išlaidas, kaštus, tai yra ne, išlakų veiksnys čia svarbus. Taip pat, kada komisija tikisi sulaukti duomenų iš trečiųjų valstybių apie našumą, kad tas kriterijus, kuris yra įrašytas į teisės aktą, bet nenaudotas sudarant šį sąrašą, ar jis bus naudojamas peržiūrint sąrašą, kad taip užsitikrintumėme, jog į sąrašą bus įtrauktos visos bendrovės, kurios turi būti tame sąraše. Ačiū. Thank you very, thank you very much, Mr. Chairman. Ačiū, ponė pirmininkė. E, dar kartą apie plytų sektorių vėl apie tai kalbėsime, nes buvome susitikę su sektoriaus atstovais. Kalbant apie duomenis, kurie yra, kuriuos turime, pagal tuos duomenis ši, ši pramonės sritis netenkina keliamų kriterijų. Ir jeigu ar valstybė narė, arba tos sektoriaus atstovai mano, kad jiems gali kyla didelė anglės nutekėjimo rizika, uh, anglės dvideginio nutekėjimo riziką, tuomet tokią informaciją reikia pateikti. Jeigu valstybės noris, narės nori tai padaryti, tai yra laikas dabar daryti. Mes negalime paš, pažadėti kažkokių terminų, nes viskas priklausys nuo to, kada duomenys bus pateikti. Ir noriu labai aiškiai pasakyti, kad šis pramonės sektorius, jeigu tik jis e, tenkins kriterijus, mes jo šį sąrašą neįtrauksime, nes reiktų pakeisti pasiūlymą, kurį jūs patvirtinote. Valstybės narės turės iš naujo balsuoti dėl sąrašo, jeigu tai būtų, mes negalėtume tenkinti termino šių metų pabaigos. Taigi, dėja, apie tai net negalime kalbėti, viską galime keisti, braukti, plėsti, tik tai, kuomet vyks peržiūra, tikriausiai jį vyks už metų. pono Šliterio klausimas dėl geriausiai dirbančių įmonių. Darbas vyksta, aš manau, kad jūs nesitikite, kad mes pasakysime dabar, kaip rengėmės tą klausimą spręsti. Reikia nepamiršti, kad atspirties taškas jau yra užfiksuotas teisės akte ir tai yra labai aišku. Vėlgi komisija turės remtis tais parametrais, kurie jau yra išdėstyti teisės akte. Tai yra vidut dešimties geriausiai sektorioje dirbančių įmonių vidurkis. Reikia atsisvalgti technologijos pažangą, galimybę pakeisti, taikyti alternatyvius sprendimus. Antrajame etapui jau irgi taip yra numatyti kai kurie e, e, reikalavimai, pavyzdžiui, sprendimai priimti Niderlanduose ir Vokietijoje Ir pavyzdžiui, kiekvienais metais mažina, atsisakoma kai kurių sprendimų. Jeigu bus numatytas fiksuotas reikalavimas, kuris galios visą laikotarpį, reikia nepamiršti, kad metinis e, 1,4 procentų mažinimas, viršutinės ribos mažinimas galios ir bus taikomas kiekvienais metais. Kalbu apie uh, taršos leidimus, taigi kad bendras kiekis sumažėtų. Tačiau jeigu remiantis gamybos e, re, rezultatais, šu, skaičius apie gamybę per tam tikrą istorinę laikotarpį, tai į tai bus atsižvelgta ir yra numatyta koregavimo galimybė. Taigi, taip išvengsime, kad dėl tų taikomų reikalavimų nebe, rezultatai nebūtų pernelyg. E, E, pernelik liberalus. Tikimasi iki kitų metų birželio mėnesio surinkti rezultat, e, informaciją, paskui pasižiūrėsime, kokius vertinimus galime parengti ir ar galime peržiūrėti savo požiūrį dėl anglės dvideginio nutekėjimo. Kaip žinote, kalbant apie Kopenhagą, niekas nežino, ko tikėtis, galbūt gero rezultato, galbūt netokio gero, gal, gal bus sutarta dėl 30, gal dėl mažesnio kiekio, dėl 30 procentų mažinimo. Kaip jau sakiau, viską žinosime, kuomet e, bus primti sprendimai, tuomet domėsime trečiųjų valstybių situaciją, ką jos rengiasi daryti, reikės dar atsižvelgti tai, ar Kopenhagos rezultatai teisiškai bus privalomi Ir aišku, mes turime šiek tiek laiko dar, kaip jau sakiau, mes pasidalin, pasidalinsime savo e, tyrimų duomenimis. Norime, kad, duomen, kad, kad duomenės būtų palyginami, o nėra taip lengva surinkti duomenys apie trečiasias šalis. Ačiū. Ja, Dank. Labai ačiū. Daugiau norinčių kalbėti šiuo klausimu nematau. Priekybos emisijomis sistema yra tikrai kertinis klimato e, apsaugos akmuo, sistemos akmuo. Ir tikrai buvo labai pravartu išgirsti e, apie tokius paskutinius e, įvykius, paskutinę naujausią informaciją. Dabar paskutiniai pakeitimai, jų pateikimo data yra iki e, spalio 8 dienos iki 12 valandos, o kit, kitas klausimas tai Strasbūro sesijos metu ir tada mes ir balsuosim e, būtent e, už dokumentus susijusius su klimato kaita. Ačiū, posėdis baigtas.